Sveiki kolegos, pradėsime tarp parlamentinio komiteto posėdį. Minime tarptautinę e, smurto prieš moteris panaikinimo dieną 2017 metų. Kalbėsime apie Stambulo konvenciją, kuri skirta kovoti su smurtu prieš moteris. Uh, Šiandienos mūsų tarparlamentinėme posėdėje galime pasveikinti parlamentarus iš 15 valstybių ir Norvegijos. Be to, į mūsų posėdį atvyko ir delegacija iš Europos tarybos parlamentinės asamblėjos. Džiaugiamės galėdami pasveikinti jūs visus ir išklausyti jūsų nuomonės šioje svarbioje diskusijoje. Kaip žinote, kova su smurtu dėl lyties yra labai svarbi FAM komiteto užduotis ir mes ilgai raginome komisiją pradėti ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos procedūrą. Šiandien ES jau yra pasirašiusi Stambulo konvenciją, tačiau ES taryba dar turi priimti galutinį sprendimą dėl prisijungimo. Europos parlamento FAM komitetas tikisi, kad taryba priims sprendimą dėl visiško ir privalomo prisijungimo, bei dės visas pastangas, kad tai įvyktų. Europos parlamentui prisijungimas prie Stambulo konvencijos yra svarbus žingsnis stiprinant kovą su smurtu prieš moteris. Rengdami Europos parlamento pranešimą surengėme keletą viešų klausimų, o rugsėjo mėnesį plenarinėme posėdėje buvo patvirtintas pranešimas dėl pažangos padarytos ES prisijungimo prie konvencijos procese. O šiandien mes kaip tik ir norime išgirsti nacionalinių parlamentų balsus. Keletas bendrų pastabų dėl posėdžio tvarkos. Pirma, aš noriu priminti dalyviams, kad vertimas žodžių yra prieinamas E, visomis ES kalbomis, išskyrus danų ir galų kalbas. Taip pat primenu, kad šis susitikimas yra tiesiogiai transliuojamas internetu. Prašau dalyvių daryti trumpas intervencijas dėl didelio delegacijų ir kalbėtojų skaičiaus. Norėdami paprašyti žodžio, dalyviai turėtų užpildyti vieną iš formų, kurias galite rasti jums pateiktame dokumento aplanke ir perduoti ją salės prižiūrėtojams arba mūsų sekretoriato darbuotojams. Taigi, mes pradėsime e, diskusijas ir pirma panelinė diskusija Stambulo konvencija valstybėse narėse ratifikavimas ir priežiūra. Ir dabar pirmiausia norėčiau suteikti žodį poniai Virginijai Lambak, Europos lyčių lygybės instituto direktorė ir poniai Belandin Moland, Europos lyčių lygybės instituto už tyrimus atsakingai pranešėjai. E, prašau, ponia Virginija Lambak ir ponia Molard, jūs pasisakymam turite septynės minutės. Dear Chair, uh, Vilija Blinkevičiūtė, thank you very much. Gerbiama pirmininkė, ponia Vilija Binkievičiūtė. Dėkoju Jums. Mums tai labai svarbu. Ir e, noriu prisiminti 13 metus, kai mūsų institutas dar veikęs tuo metu tik dviejų su pusė metų, pirmus pasiūlymus paskelbė apie tai, ka, kaip galima įvertinti smurtą prieš moteris. Ir prisimenu, kad e, nieko tuo metu neturėjome klausimas e, buvo aktualus, bet tuo metu visiškai neturėjome duomenų. Ir kėlėme klausimą, ar nėra tų duomenų, ar kaip tas smurtas prieš moteris, ar jo nėra. Mes turime suvokti, kad gale dažnai demonstruojama vyrų prieš moteris irgi yra neligybės pasiekmi. Bet ilgainiui duomenų atsirado, mes jau šiek tiek jų dabar turime iš pagrindinių teisų agentūros apžvalgos. Galime e, gauti tų duomenų ir mes bandoma, e, bandome įsiaiškinti, ką reiškia smurtas, kokio jisai pobūdžio. Šiais metais žinome jau kur kas daugiau ir mes e, bandome iš, įsigilinti, išanalizuoti, kaip galėtume pradėti, padėti ES tam tikras e, priemonės rodiklius parengti, kad paskui būtų galima įvertinti Stambulo e, konvencijos įgyvendinimą. Ir taip pat žinome, kad e, yra apraiškų smurto ir mūsų nuomonė labai svarbu būtų jį įvertinti, bet kol kas tą padaryti yra sudėtinga. Mums reikia politinių įsipareigojimų, reikia susitarimų. Mes jau nebegalime dėlsti ir jeigu mes atliktume tyrimą šiandieną, tai informacijos surink, būtume surinkę kur kas daugiau negu tada surinko pagrindinių teisų agentūra, nes žmonės pradėjo kalbėti apie tai. Mano kolegė Blendin pakalbės e, apie tai, kaip mes e, dirbtume toliau, kaip, kokią priemonę galime pasiūlyti ir mes iš tikrųjų turime pradėti veikti. Dėkoju, Virginija, už pristatymą. Sveiki visi, mes dirbame šiandien neblogai, mano diena prasidėjo kaip įprastai, aš skaičiau žinias ir aš e, užsidirbu iš to, kad nagrinėjus smurto prieš moteris problemas. Ir pagalvojau, kad e, tai yra gal netokia gera mintis, nes e, skaityti laikraščius rytais, nes matau, kiek yra informacijos apie moteris, merginas, e, prieš kurias naudoja smurtas, kurios yra žudomos. Ir mes taip pat turime galvoti, kaip pasireiškia neligybė tarp vyrų ir moterų, kaip ją įvertinti. Ir Tai bus tarsi pirmas žingsnis siekiant užtikrinti didesnį lygybę. Tai būtų pirmas žingsnis tam, kad galėtume geras politikos priemonės parengti, įgyvendinti ir stebėti jų įgyvendinimą. E, lyčių lygybės indeksas ir atsirado dėl to, o smurtas kaip Virginija sakė, egzistavo seniai, tačiau duomenų nebuvo apie e, jį. Ir dabar mes e, pateikėme pasiūlymą apie tai, kaip įvertinti e, smurtą, bet galvojame apie platesnį lyčių lygybės kontekstą. Trys sluoksniai atsirastų vertinime. Pirmasis sluoksnis, kurį e, matote tamsiai rudame skritulyje. Tai ten yra išvardinti dažniausiai smurto prieš moteris atvejai ir formos e, smurto, e, apie kurias yra duomenys visose šalyse. Ir tai galėtų būti tokia bendra sudėtinė priemonė. Mes galėtume sutelkti labai sudėtingą įvairialypę įvairovę į vieną priemonę, informuoti visuomenę ir stebėti erdvės ir laiko požiūrių šias tendencijas, bet dabar ne, nepakaktų apsiriboti tuo, mes nematytume viso vaizdo. Dėl to reikia kalbėti apie antrą vertinimų e, lygį, tai yra papildomi rodikliai. E, tarp jų yra e, smurto formos, kurios atsispindi ir Stambulo konvencijoje, bet kol kas nelengva gerai įvertinti, nepakanka duomenų, kad įvertintume tas formas, pavyzdžiui, moterų genitalijų žalojimas. Uh, yra ir tam tikros smurto formos, už kurias nėra baudžiama kol kas. Ir trečias e, lygmuo - kontekstiniai veiksniai, kurie leistų mums išsiaiškinti, kodėl reiškėsi smurtas ir e, koks yra mastas smurto prieš moteris. Šis sluoksnis yra siemas su prievolėmis e, numatytomis valstybėms e, Stambulo konvencijoje. Ir mes galėtume vertinti tendencijas, pavyzdžiui, ar už persiekimą seksualinį priekabiavimą e, dažniau baudžiama, ar yra kokios nors programos įgyvendinamos ir reikia ieškoti atsakymų į tokius klausimus, kol kas jų nežinome. Ir šis sluoksnis e, yra labai priklausomas nuo administracinių duomenų. Dabar, jeigu kalbėsime apie sudėdamasias dalis ar bendrąją tą priemonę, e, labai svarbu yra viena užsitikrinti rezultatą ir mes turime E, galvoti, kaip laiko požiūrį galėsime įvertinti tą priemonę. Pirmiausiai, pavyzdžiui, matysime, kiek yra e, smurto, šiuo atveju fizinio, seksualinio smurto, taip pat e, moterų nužudimo, tai yra ekstremaliausia forma smurto prieš moteris. Kol kas tokių skaičiavimų, tokie skaičiavimai nėra įtraukti ir toliau būtų galima įvertinti lygį poveikį moterų gyvenimui smurto. Kitas dalykas e, - moterų pasirengimas kalbėti apie smurtą. Ar jos kalba apie tai, ką yra patyrusios, ar ne. Ir jeigu taip, tai joms reikia suteikti paramą, kad jos būtų apsaugotos nuo tolesnio smurto. Su ta sutelkne priemonė e, mes e, galime pasižiūrėti, kaip atrodo visos valstybės narės, duomenys paimti iš pagrindinių teisų agentūros ir norėčiau paraginti jums e, pasižiūrėti į lyčių lygybės indeksą, kad jūs galėtume pamatyti, kaip atrodo jūsų šalis pagal šį rodiklį ir kitus mano paminėtus rodiklius. Ši bendroji priemonė e, yra vertinama e, skalėje nuo 0 iki 100. Kuo didesnis skaičius, tuo daugiau smurto neatskleisto, labai rimto e, smurto taip pat gali būti daugiau. Ir pagal šią sistemą dirbdami mes tikimės galėsime padėti valstybėms narėms, e, vertinant smurto mastą ir pastangas kovoti su šio reiškiniu. Baigdama norėčiau dar paminėti keletą mūsų išvadų, kurias e, suformulavome atlikę analizę. Duomenys apie moterų e, nužudimą yra teikiami maždaug pusėje valstybių narių. Nedaug yra duomenų iš nedaugelio šalių, bet mes galime pasakyti, kad kasdieną yra partnerio ar būsio partnerio moteris nužudoma. Taip pat matome, kad 70 procentų fizinio ir seksualinio smurto aukų e, patiria sveikatos sutrikimų. Ir tai reiškia, kad tiek finansiniai, tiek žmogiškiai kaštai yra nepaprastai dideli mūsų visuomeniai, atsirandantis dėl smurto. Galiausiai beveik kas antra auka ES niekam nėra pasakojusi apie savo patirtį, nei į policiją nesikreipia, nei gytoje, nei į draugus. Aš e, skaitau E, žinias e, kasdien ir vis galvoju apie šitą išvadą. Galvoju apie e, pranešimus apie smurtą ir galvoju, gal šis koeficientas pasikeis ir kad tylos bus mažiau ir realybė bus geriau atspindėta. O man realybė yra ta, kad moteris gyvena ne be smurto, bet tyloje ir reikėtų dirbti kartu, kad mes galėtume tai pakeisti. Dėkoju. Ačiū poniai Virginijai Lambak ir poniai Landin Malar už pristatymus. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai Simona Lanzoni. Ji yra antroji vicepirmininkė e, ekspertų grupės kovojančios su smurtu prieš moteris. Prašom, ponė Lanzoni. Dėkoju. Dėkoju už pakvietimą čia dalyvauti. Aš kalbėsiu itališkai, nes pirmą kartą dabar galiu tokią progą pasinaudoti ir taip ir padarysiu. E- Kaip jūs puikiai žinote, Grevijo yra Stambulo konvencijos įgyvendinimo priežiūros ekspertų darbo grupė. Ir tai yra organizacija, per kurią vyksta konstruktyvus dialogas apie tai, kokius žingsnius dar e, reikia žengti, kad e, būtų įgyvendintos teisinės nuostatos ir padaryti kiti dalykai, kad Istanbulo konvencija veiktų. 16 e, metų kovo mėnesį mes pateikėme klausimyną, kurį parengė Grevijo ekspertų grupė. Tame klausimyne yra atspindėti visi konvencijos straipsniai. Tas klausimynas buvo, iš, buvo išsiųstas Monakoje, Austrijai, Danijai, Albanijai. Dabar stebime Turkiją ir Jotkalnyje ir greitai pradėsime, tai yra kitais metais, pradėsime stebėti Švediją, Portugaliją, Prancūziją ir Italiją. Taip pat Suomiją ir kai kurias kitas valstybės. Svarbu šiame kontekste paminėti štai, kad 27 e, valstybės iš viso yra ratifikavusios, tad mes jau peržengėme 25 e, valstybių slengsti ir netolimoje ateityje ekspertų grupės grevio narių skaičius padidės nuo 10 iki 15 narių. Ir tuo būdu mūsų darbo apimtis padidės ir galėsime stebėti daugiau valstybių, kai turėsime daugiau grupės narių. Kokiagi yra pagrindiniai aspektai, kokios yra konstatuotos priežastis, dėl kurių padėtis yra tokia ar kitokia. Jūs internete galite susipažinti su mūsų ataskaitomis e, apie Monaką ir Austriją. Šio mėnesio 25 dieną išleisime ataskaitas, e, paskelbsime ataskaitas apie Daniją ir, e, ir Albaniją. Aišku, dabar jau e, kristalizuojasi tam tikri aspektai, kurie reikalauja daugiau mūsų dėmesio. Tai aišku, yra aspektai atspindėti ir klausimynuose. Kai kurie iš tų aspektų buvo paminėti anksčiau kalbėjusių kalbėtojų, tai yra susiję dažnai su administraciniais e, dalykais, administraciniais duomenimis. Turiu galvoje, kad e, tie dalykai atspindi valstybės padėtį, tai yra susijęs su teisingumo sektoriaus veikimu, su sveikatos apsaugos sektoriaus e, veikimu ir panašiai. Ir e, aišku, labai svarbu tinkamai rinkti tokius duomenis ir užtikrinti, kad tai būtų patys naujausi ir geriausiai atspindintis padėtį e, duomenis ir e, kad tai iš tikrųjų būtų tikri duomenis, nes mes puikiai žinome, jog dažnai, kuomet yra nagrinėjami statistiniai duomenys, yra tik tai e, rengiami tam tikri scenarijai, tam tikros prognozės ir ekstrapoliuojami tie duomenys. Tad tie duomenys turi būti kaip įmanoma patikimesni. Kitas dalykas yra atsakomybės klausimas ir tinkamas įgyvendinimas valstybės struktūrose, nes puikiai suprantame, kad žmogiškasis faktorius valstybės institucijose yra labai svarbus e, dalykas ir jeigu valstybės tarnautojai patys nėra tinkamai informuoti apie smurto prieš moteris niuansus, tai sunku tuomet ir tokią politiką įgyvendinti. Reikia, kad e, tie žmonės neturėtų stereotipinio požiūrio ir, ir panašiai. Ir kartais šiuo požiūriu iš tikrųjų reikia tam tikros kultūrinės revoliucijos, kad būtų įmanoma tinkamai visais lygmenimis įgyvendinti konvencijos nuostatas. O nesant tokios kultūrinės dirvos, labai sunku gali būti visais tais lygmenimis įgyvendinti konvencijos turinį. Aišku, reikia, kad e, visos valstybės narės harmonizuotų savo teisinį pagrindą, savo teisiną su konvencijos nuostatomis. Tai paliečia praktiškai visus įstatymus, pradedant e, civiliniu kodeksu, baigiant baudžiamoju kodeksu ir e, tik tuomet yra įmanomas sklandus procesas. Mes labai didelę dėmesį skiriame smurtui būtyje ir taip pat kitoms smurto formoms, kurios yra pražytos Stambulo konvencijoje. Tos kitos formos kartais nėra laikomos būtinės, būtinėmis smurto apraiškomis. Ir net ir šiandien vaikų problema taip pat e, tampa labai rimta problema šitame kontekste. Kartais yra sakoma, jog Stambulo konvencija yra nukreipta prieš šeimas, tai yra neteisybė, taip visiškai nėra. Tačiau ta konvencija nukreipta prieš tokias šeimos, prieš tokias šeimas, kuriuose yra smurto ir uh, kuomet tas smurtas yra iš tikrųjų naudojamas. Esant tokiems atvejams e, vaikai gali būti apsaugomi ir gali būti įmamasi specialių priemonių, kad jie nebegyventų tokiuose šeimose. Kalbant apie valstybių vykdomas e, politikas ir įstatymus ir tokius dalykus kaip e, priverstinės vedybos ar lities organų žalojimas arba e, vadinamieji garbės e, nusikaltimai, kalbant apie prieglopšio prašymus bei leidimus gyventi, tai daug šitų problemų kol kas dar lieka atviromis problemomis. E, Ir aišku, e, šiame kontekste svarbus dalykas yra e, aukų žalos atlyginimas. Matau, kad mano e, laikas jau baigėsi. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ačiū poniai Simonai Lanzoninau. Dabar norėčiau uh, paprašyti ponios Evos Pastranė pasisakyti. Ji yra Europos programos e, švietimo žmogaus teisų klausimais teisės profes, e, teisininkams e, atstovė. Dėkoju už pakvietimą. Europos tarybos programa kurią ką tik tai minėjote, yra žinoma HELP akronimu, sutrumpinimu. Ir tai yra mokymai internetu apie smurtą prieš moteris bei smurtą namuose. Ši programa veikia Europos tarybos e, šalyse. Kasgi yra HELP? Tikslas būtų padėti teisininkams, tai reiškia teisėjams, prokurorams, advokatams, taikant Europos žmogaus teisų standartus e, jų kiekvien, kasdieninėme darbe. Help e, sėkmė priklauso nuo dviejų dalykų. Pirmiausia, tai yra teisėjų mokyklų ir advokatų e, sąjungų tinklas 20, 47 e, Europos tarybos valstybėse narėse bei šalise partnerėse. Antra mūsų sėkmės priežastis yra ta, kad mes siūlome nemokamus mokymus internete, kurie yra prieinami mūsų internetinėje platformoje. Šiuo metu daugiau nei 20 tūkstančių vartotojų ją naudoja ir matome, koks didelis susidomėjimas tokiais mokymais internetu visose, visoje Europoje. Daugiau nei keturis kartus žmonių naudoja šią platformą, lyginant su tuo, kas buvo prieš trejus, prieš trejus metus. Kogi tie žmonės ieško? Help mokymai yra e, skirti teisininkams ir taip pat galėtų būti naudojami jūsų parlamento narių, taip pat e, organizacijų dirbančių e, mūsų nagrinėjimų klausimų. Mes apimame labai įvairius klausimus, tokius kaip nediskriminacija, duomenų apsauga, darbo teisė, gydimas, lygų gydimas, prieglopstis, Europos žmogaus teisų konvencija, prekyba žmonėmis Ir štai labai įdomus e, kursai buvo pradėti prieš mėnesį, tai apie vaikų teisės. Ir mokymai e, kovojant su smurtu prieš moteris. Tai čia šiandien buvo ši programa padėta. Mes uh, per ateinančias dienas dar oficialiai tai pristatysime. Tai yra bendra iniciatyva skirtingų departamentų Europos taryboje. Čia dirbome kartu su lygybės ir žmogaus orumo departamentu, e, mot, smurto prieš moteris padaliniu ir HELP programa. Smurtas prieš moteris yra ne vien tik tai žmogaus teisų pažeidimai, tai yra taip pat ir diskriminacijos prieš moteris, moterų diskriminacijos e, forma. O ta forma gali būti, o tų formų gali būti daugybė jų. Gali, čia gali būti ir seksualinė prievarta, fizinis smurtas, ekonominis spaudimas, persekiojimas, e, moterų genitalių žalo, žalojimas ir prievartinės santokos. Šiuose mokymuose yra šeši moduliai. Pirmasis modulis būtų suprasti smurtą prieš moteris ir, namuose, ir smurtą namuose. Antrasis modulis būtų Europos teisinė sistema, pagrindinis dėmesys skiriamas Stambulo konvencijai, kurią jūs minėjote. Trečiasis e, modulis būtų kaip e, įveikti kliūtis teisingumo srityje moteriams, toliau kriminalinio teisingumo atsakas, tai čia būtų iki teisminis tyrimo etapas ir po teisminis tas etapas jau prieimus teismo sprendimą. Toliau civilinės teisingumas ir a, e, neteisminis ginčių sprendimas. Štai čia dabar parodysiu keletą a, e, puslapių, kaip atrodo mūsų internetinė svetainė. A, Štai pavyzdžiui, Bridget O'Laughlin e, priežiūros mechanizmo Europos taryboje e, atstovė. Taigi labai svarbu štai ką suprasti, kai Europos, Europos taryba e, rengia tokius mokymus ne vien tik tai tam, kad būtų perdotos žinios apie teisės aktus. Mes taip pat norime, kad būtų ir įgūdžiai čia įgyjami ir kad mąstymas pakeistas. Tai čia būtų, pavyzdžiui, gal, galiu paminėti ir pagrindinės bylas, e, precedentinės tokias bylas tiek Strasbūro, tiek Luksemburgo teismuose. Čia yra tarptautinė teisės sistema, ES ir ES tarybos teisinės sistemos teisės aktai apžvelgiami. Kaip ir kiti HELP mokymai, tai yra labai interaktyvūs mokymai. Čia daugybė video yra. Štai pavyzdžiui, Europos komisijos atstovai šneka apie tai, kaip smurtas paplitęs ES ir kokie žalingi yra stereotipai. Štai čia pavyzdžiui, dar turime įrašytų video E, ekspertų - Italijos teisėja, Vokietijos prokurorė ir Bulgarijos teisėjas. Štai pavyzdžiui, juos manote, matote ekrane. Tai Bulgarijos teisėjas yra dirbantis, dirba tiksliau Strasbūro teisme ir savo požiūrį pristato šio klausimu. Tai štai kaip atrodo tie šeši moduliai, kuriuos aš ką tik tai paminėjau. Šiais moduliais yra siekiama, kad naudotojai vartotojai geriau suprastų, kaip veikia smurtas prieš moteris. Ir štai dabar, kiek mes apimame, kokia mūsų apriptis - 47 šalis, 830 milijonų žmonių juose gyvena. Siekdami veiksmingumo mes pasirinkame regioninį požiūrį tam tikrais e, atvejais, pavyzdžiui, Vakarų Balkanuose, Rusijoje, Turkijoje. Na ir dar kai kurie iš mūsų mokymais, mokymų skirti ir ES valstybėms. Na ir pabaigai štai ką galėčiau dar pasakyti. Norėčiau tik tai jūs dar kartą patikinti, kad HELP programa veikia, mūsų mokymai vis populiarėja. Ir norėčiau tik tai paprašyti jūsų paramos uh, skleidžiant informaciją apie šiuos mokymus jūsų institucijose, jūsų parlament, parlamentuose, jūsų teisėjų mokyklose, advokatų sąjungose. Taip pat norėčiau paprašyti padėti mums gauti iš Europos komisijos daugiau lėšų ir daryti ją spaudimą komisijai. Tai yra, šiuo metu keletas projektų yra ES finansuojama, vienas iš jų yra radikalizavimo, terorizmo prevencija. Čia aukų teisės pagrindinis aspektas būtų Ir ko gero, nei šiais laikais nei viena tartautinė institucija negali dirbti viena. Mes turime tokių iššūkių kaip populizmo, ksenofobijos, teis, neteisin, socialinės neteisybės didėjimas. Taigi daugybė problemų, su kuriamis turime dirbti. Ir pabaigai pasakysiu, kad Europos tarybos ištekliai yra riboti. Europos tarybos biudžetas yra E, mažesnis nei 0,3 procentai ES biudžeto, o parlamentarai, man atrodo, ne visada tai žino. Taigi dėkoju už jūsų paramą, e, informuojant apie mūsų mokymus ir darant spaudimą Europos komisijai. Dėkoju. Jumis pastrana. Dėkoju poniai pastranai. Dabar norėčiau pakviesti Joaną Petrovską, kuri vadovauja feminotek, Feminotekos fondui iš Lenkijos. Dėkuoju, dėkuoju Jums už kvietimą. Neturiu daug laiko, mano pasakymas ilgas, taigi iškart ir pradėsiu. Atsiprašau dėl to, kad mano pasisakymas parengtas lenkiškai, tačiau šiuo metu išgyvename daug problemų Lenkijoje ir nespėjome visko padaryti, kaip norėjome. Dabar pristatysiu problemas. Pirmiausiai, Stambulo konvencijos ratifikavimas Lenkijoje. Ne viskas pavyko mums sklandžiai, moterų organizacijos turėjo kovoti, mano pačios organizacija nuo pat pradžių. Uh, įsitraukė į švietėjišką veiklą. Mes kalbėjom apie tai, kaip gali padėti Stambulo konvencija moteriams, kurios kenčia nuo smurto, kaip galima jos pagalba užkirsti smurtą prieš moteris. Taip pat e, kalbėjome apie tai, kaip naudinga ratifikuoti e, konvenciją ir kaip vyksta ratifikavimas. Lenkija pasirašė 15 metais konvenciją e, tuometinis prezidentas Bronislavas Komorovskis ją pasirašė ir ji galioja nuo praėjusių metų rūpjūčio. Matote nuotrauką prezidento Komorovskio, nors jis pats turėjo tam tikrų išlygų, bet ją pasirašė. Konvencijos priešininkai teigia, kad ji kelia grėsmę Lenkijos kultūrinėms religinėms tradicijoms. Anot jų tai yra karo paskelimas Lenkijos kultūrai ir religijai. Oponentai sako, kad tik padaugės smurto prieš moteris. Ir e, jie kalbėjo apie ideologinius pokyčius tarp gyventojų, sakė, kad lyčių lygybė yra retinis dalykas ir kad ji neegzistuoja realiame gyvenime. Tuometinis ministras pirmininkas Donaldas Tuskas buvo apibrėžęs ratifikavimo e, procesą, numatęs etapus, tačiau nepavyko sutelkti daugumos. Ministrė pirminkė Vakopač sakė, kad bus balsuojama pri, už konvenciją, už jos ratifikavimą, tačiau kad parlamento nariai ne turės privalomai balsuoti, kaip jiems nurodyta. Prezidentas Komarovskis sakė, kad jam ne viskas tiko konvencijos kalboje. Ta kalba netitiko e, socialinių, moralinių principų Lenkijos. Pavyzdžiui, žodžiai susijęs su lytimi, e, lytiniais dalykais. Lenkijos e, teisės aktai E, taip pat Lenkija priėmė, yra priėmusi tam tikrų teisės aktų skirtų kovoti su smurtu prieš moteris ir mergaitės, bet nėra tam tikrų terminų. Pavyzdžiui, nekalbama e, konkrečiai apie moteris ir mergaitės kaip smurto artimoje aplinkoje aukas. lyties tam tikra socialinė savoka egzistuoja, o konvencija kalba apie lyčių stereotipus. Ir kad tai yra e, šaltinis smurto prieš moteris kartais. Ir e, tai labai nepatiko konvencijos priešininkams. E, vertėjai labai atsiprašo, nespėjo visko išversti, nes kalbėtoja kalba labai greitai. Konvencija ragina lavinti vyrus, berniukus, šviesti juos apie smurtą prieš moteris. Taip pat kalbama apie smurto priežasis. Mums tai labai svarbu. Ir e, svarbu taip pat, kalbant apie stereotipus moterų, reikalaujama konvencijoje, kad valstybės imtųsi priemonių prieš smurtą artimoje aplinkoje, kad skirtų tam lėšų. Lenkija ratifikavus konvenciją dabar e, turime aiškės instrukcijas, kaip pavyzdžiui elgtis, kaip vykdyti teisminį persekiojimą, baudžiamai persekiojimą e, išprievartavimo atveju. atveju Agnieška Kozlovska Rajevska, būsi par, mūsų parlamentarė, dabar Europos parlamento narė, e, buvo ir ombudsmenė, lygių galimybių kontrolierė tuo metu. Ir jos dėka yra numatytas, jį prisidėjo prie mechanizmo, kuris padeda išpirotavimo aukoms. Malgožata Mošana kita mūsų veikėja labai svarbi asmenybė buvo, e, pradedant užtikrinant aukų apsaugos mechanizmą, bet kol kas nesame visko įgyvendinę. Taip pat turime pagalbos liniją, kuris skirta padėti smurto aukoms. Šiuo metu vyksta visuomenėje diskusijos apie tai, E, kaip reikėtų apibrėžti ekonominį smurtą? Lenkijos teisės aktuose tokios savokos nėra. Taip pat e, Lenkijos teisės aktai ar programos skirtos kovoti e, su smurtu konkrečiai nekalba apie smurtą pagrįstą lytimi tokios apibrėžys kaip smurtas prieš moteris, mergaitės e, neegzistuoja ir mums tai nepatinka ir reikia siekti, kad būtų pakeisti Lenkijos teisės aktai. Mes norime, kad bent jau preambulėse teisės aktų būtų minimos moteris ar mergaitės, tačiau mūsų raginimai kol kas neapsivainikavo sėkme. Šiuo metu labai sudėtinga kalbėti E, visuomenėje apie šią konvenciją Lenkijoje. Aš trumpai pristatysiu Lenkijos padėtį jums. kalbėtoja atsiprašo, kadangi ne, nesusikalba su mašina. Gal nebe rodysiu daugiau nieko, tik tai pasižiūrėkite į tą gražią nuotrauką, vėliau apie jums papasakosiu. Stambulo konvencija. Šiltai sutikta e, daugelie vietos savivaldybių. Jos e, savo programuose naudoja konvencijos terminologiją e, skiriamos lėšos informavimo kampanijoms apie e, smurtą pagrįstą lytimi dėl lyties. Ir daug kur e, vietos savivaldos institucijose sėkmingai yra dirbama. Šiuo metu šiaip mums yra gana sunku, matote, Jaroslavą Kačinskį, matėte nuotraukoje e, įstatymo ir teisingumo partijos vadovą. Gruodžio mėnesį girdėjome, kad ši partija galvoja, kaip reikėtų pasitraukti iš tos konvencijos ir žurnalistai pradėjo kelti klausimus – E, iš pradžių buvo paneigta, kad taip yra, paskui buvo pasakyta, kad taip, o prezidentas pasakė, kad nepasitrauks Lenkija iš konvencijos, bet taip pat jos ir negyvendins. Būtent tokia yra dabartinė situacija, dabar vyksta diskusijos, mes norime gauti daugiau informacijos, konvencijos įgyvendimui kilo greiksmė ir gali būti, kad ji pasitrauks, Lenkija pasitrauks iš šios konvencijos. Labai ačiū, poniai Piotrovskai, dabar norėčiau suteikti žodį delegacijoms ir parlamento nariams. Mes turėtume baigti darbą 16 valandą e, šioje grupėje ir turime tik 10 minučių. Dabar norėčiau kalbėti labai trumpai, keletą minučių tik tai, kai kalbėsite. E, Kipro atstovai Marielai Ristidus teiksiu žodį pirmai. Kolegos, Kipras pasirašė 15 metų birželį Stambulo konvenciją, o pernai birželį ją ratifikavo. E, žmogaus teisų ir vyrų moterų lygių teisų komitetas labai svarbu vaidmenį suvaidino įgyventinant konvenciją. Taip pat pademonstravome, kad reikia atnaujinti mūsų teisės aktus, nes atsiranda naujų prievalių dėl konvencijos įgyventinimo. Taip pat reikėtų paminėti Teisingumo ministerijos didelės pastangas laipsniškai įdėkti prievolės numatytas konvencijoje. Teisingumo sistemos priderinimas labai svarbus ir pateiktas įstatymo projektas, kuris numatys bausmes už persekiojimą priekabiavimą pagal konvencijos 34 straipsnį. Taip pat bus baudžiama už smurtą prieš moterį, kad būtų visiškai gyventos E, konvencijos nuostatos ir perkeltos į Kipro teisę. Mes jau turime sistemą, kuri leidžia kovoti su smurtu prieš moteris. Įrašėme nuostatas, kurios yra susijusios su prevencijos priemonėmis, taip pat e, kurios leis kovoti su smurtu, sustiprintas policijos e, vaidmuo tam, kad būtų galima deramai sureaguoti į smurtą pasireiškusi. Pagal naujus teisės aktus turėsime ir pagalbos liniją skirtą aukoms padėti. Asociacija speciali e, tą pagalbos liniją aptarnauja, padeda moterims, kurios yra nukentėjusios nuo smurto. Baigdama norėčiau pasakyti, kad tam, kad galėtume panaikinti smurtą lyties pagrindų, turėtume sutelkti visus suinteresuotus subjektus, e, sutelkti valstybės, nevalstybės veikėjus. Tai yra pradžia, ne pabaiga. Dėkuoju. Dabar e, suteiksiu žodį mūsų komiteto nariai Barbarai Materai. Prašom. Grazie, prezidentė. Misku... Dėkuoju, ponia pirmininkė. E, atsiprašau, kad tik dabar atėjau, nes balsavau kitame komitete. Aš prisijungiu prie tų, kurie džiaugiasi dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos. Aš e, manau, kad e, būtina užtikrinti, kad šios konvencijos nuostatos būtų tinkamai gyvendinamos valstybėse narėse. Žinoma, ratifikavimo procesas yra pakankamai uh, ilgas procesas, kai kurios valstybės e, iš pradžių jį pradeda greitai, tačiau kuomet e, kyla klausimai dėl įvairių įsipareigojimų, tas procesas sulėtėja. 14 ES valstybių narių jau e, ratifikavo tą konvenciją, o kitos 14 valstybių kol kas yra tik tai pasirašysios tą konvenciją, bet neratifikavusios. Ši e, konvencija teisinių požiūrių yra be galo e, svarbi. Jinai turi rimtų pasiekmių valstybių teisinėms sistemoms, valstybės turi harmonizuoti savo teisinus, su šios konvencijos nuostatomis. Dėl to kartais tas procesas taip pat užsitęsia pakankamai ilgai, kartais e, e, procesas e, užsitęsia dėl stereotipinio lyties savokos supratimo kai kuriuose valstybėse. Šios konvencijos pagrindinis tikslas yra imtis konkrečių priemonių prieš smurtą prieš moteris tiek namuose, tiek kitur. Europos parlamento priimtoje e, rezoliucijoje yra kreipiamasi į valstybės narės ir jos skatinamos kuo greičiau pasirašyti ir ratifikuoti e, tą konvenciją be jokių e, išlygų. Stambulo konvencija e, Stambulo konvencijos ratifikavimas ES lygmenių nepakeičia atskirų valstybių narių ratifikavimo. Ši konvencija be galo svarbi migrantams ir smurto aukoms. Šios konvencijos įgyvendinimas reikalaus koordinuotų valstybių narių veiksmų kovojant su smurtu prieš moteris. Kol kas e, valstybės imasi įvairių priemonių, tačiau yra labai daug skirtumų e, šiame kontekste atskirose valstybėse narėse. Pane Lonzoni sakė, jog ES prisijungimas prie konvencijos yra labai didelis e, žingsnis į priekį. Norėčiau paklausti, kaip vyksta stebėsena apie, konkrečiai apie kurią kalbėjo panė Lanzonė. Dėkuoju uždėmesi. Šiandienos posėdžio dalyvius, kad jau 17 valstybių narių yra ratifikavusios Stambulo konvenciją. Paskutinis, kurios ratifikavo, yra Vokietija, Estija ir Kipras. Būtų gerai, kad ir kitos valstybės pasiektų jų pavyzdžių ir kaip galim greičiau ratifikuotų Stambulo konvenciją. Na, o dabar noriu suteikti žodį poniai Aušai Maldeikieniai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai. Istanbul Convention in Lithuania is relatively controversial Stambulo konvencija Lietuvoje e, patiria, yra gana kontroversiška, nes vyksta intensyvus lab, lobistinis judėjimas prieš tą konvenciją. Ir daugiausia e, problemų kyla dėl to, kad kai kurios e, kon, sampratos klaidingai yra aiškinamos Lietuvoje. Štai pavyzdžiui, lyties savokos aiškinimas yra suvokiamas kaip išpolis prieš krikščioniškas vals, e, vertybės. Dėl tos priežasties priešinamasi taip pat ir e, lyties švietimo įtraukimui į e, švietimo e, sistemą į mokyklas. E, tos, ta įtampa be jokios abejonės atsispindi ir parlamente. Aš asmeniškai esu viena iš tų parlamento narių, kurie e, besąlygiškai e, tą dokumentą palaiko, konvenciją palaiko, tačiau vertinant realistiškai situaciją, manome, kad jeigu būtų balsuojama parlamente, tikriausiai rezultatas nebūtų teigiamas. Siekiant išvengti spekuliavimo ar manipuliavimo konvencijos terminologiją, e, imta kalbėti kad parlamente, kad reikėtų e, šį klausimą užduoti e, Lietuvos konstituciniam teismui. Būtent teismas turėtų išaiškinti, e, ar tekstas konvencijos neprieštarauja. E, galimai neprieštarauja e, vertybėms įtvirtintoms Lietuvos konstitucijoje. Ačiū. Ir dabar noriu pakviesti pasisakyti FAM komiteto narę ponę Beserą. Gracias, to... Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visoms e, prelegentėms ir ypač norėčiau padėkoti poniai Petrovskai nes matome, kokia dabar išgyvena situacija Lenkija. Norime pasakyti, kad jūs remiame visapusiškai ir linkime jums sėkmės. Dabar norėčiau pakomentuoti kai ką. Būtent pakalbėti apie tai, kaip labai svarbu įvardyti reiškinius ir juos įvertinti kiekybiškai, gebėti. Aš taip pat e, norėčiau e, pakalbėti apie akcentą. Uh, kaip e, akcentuoti e, dalykus, kad viskas būtų teisingai. Mes teisingai dabar akcentuojame aukas. Viskas gerai, bet man atrodo, kad e, viktimizavimas taip pat yra siemas su tam tikra kalte, kaltės jausmu aplink tą auką. Ir e, aš iš tikrųjų suprantu, kad e, Stabulo konvencija yra labai svarbi. Mes esame labai dėkingi Europos tarybai už tai, kad atsirado toks integralus dokumentas ir kad jame akcentuojama persekiojimas baudžiamasis e, smurtautojų. Mes e, matėme visą sąrašą apibrėžimų, kas yra smurtas lyties pagrindų, bet e, E, galima e, taip pat kvalifikuoti e, smurtautojus. Jie gali būti, pavyzdžiui, priekabiautojai, gali būti smurtautojai ir smurtas prieš moteris turi būti šiaip atmestas visiškai ir už tai turi būti baudžiama. Valstybės narės įgyvendamos konvenciją elgsis labai gerai ir reikia, kad be jokių išlygų jį būtų įgyvendinta. Boguslavai Očiakovskai iš e, Lenkijos parlamento. Iš... Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję e, za e, możliwość zabrania. Ponės ir ponai, labai Jums ačiū už galimybę pasisakyti šiandieną. Aš iš tos atsilikusios, taip sakant, šalies, Lenkijos, kaip sakė ponė Petrovska. Noriu pasakyti, jog nėra tiesa, kad Lenkija nori pasitraukti iš Stambulo konvencijos. Konvencija yra pasirašyta 11 metų gegužės 11 dieną. Lenkijos darbo socialinių reikalų ministras 11 metais vasario 20 dieną paskelbė potvarkį. Dar prieš įsigaliojus e, konvencijai potvarkį dėl paramos aukoms. Šiuo metu turime 35 specializuotus e, auk pagalbos aukoms centrus. E, vienas kitais metais dar bus atidarytas, dar vienas 19 metais. Tai yra specializuoti e, centrai, e, kurie skirti apsaugoti, padėti smurto aukoms ir vietos e, valdžios institucijos veikia šioje srityje. Ne tik moteris ir mergaitės kenčia nuo smurto. Kiti silpnesni visuomenės nariai arba vaikai arba pagyvenę žmonės taip pat dažnai tampa smurto aukomis. Ir būtent galv Galvojant apie juos, socialinių reikalų ministerija numato pagalbos priemonės, kartu dirbama su teisingumo, švietimo, sveikatos, apsaugos, vidaus reikalų e, ir kultūros paveldo ministerijomis. Žiniasklaida taip pat e, turi informuoti, skleisti informaciją apie tai, kaip užkirsti kelią smurtui. Todėl norėčiau, kad nebūtų sakoma, jog Lenkai nebenori padėti e, tiems toms aukoms, kuriuoms reikia pagalbos. Tai yra netiesa. Ačiū labai. <clears throat> Mėly kolegos, mūsų pirmai paneliniai diskusijai skirtas laikas baigėsi. Ir todėl mes nebeturime laiko paprašyti tam tikros reakcijos iš čia dalyvavusių šioje diskusijoje e. Jūs turėsite galimybę kalbėti antroji panelinė diskusija, kurią mes tuoj pradėsim. We will have some time to speak during the second panel discussion. Okay, only for you, please. You have just one minute and half. Taigi jums dabar žodis, tik tai jums išskirtinai pusantros minutės. Dėkoju. Aš labai atsiprašau, bet man reikia eiti į kitą posėdį. Todėl norėčiau padėkoti visoms čia susirinkusiams moteriams ir norėčiau išreikšti savo e, pagarbą vienai mergaitė, 18 e, metų mergaitė, kuri praeisiais metais Pamplonoje man pasakė, kad taip, aš tavimi tikiu. Ta mergaitė persekiojo kankino penkių vyrų gauja, jie viską nufilmavo, WhatsApp tinkle platino tą medžiagą ir štai dabar e, vyksta teismas tų užpuolikų. Taip, ir štai dabar ta mergina, 18 metų mergina, yra viena iš tų kelių procentų moterų, viena iš tų 40, 55 tūkstančių moterų. Mat, mes kaip, jeigu pažiūrėtume į rezultatus, viena moteris iš 20 išprievartautų yra išprievartaujama e, grupinio išprievartavimo būdu. Taigi ta moteris, ta mergina pateko į tą dalį aukų. Tai neturėtų būti leisna. Taigi ji labai atsakingai pasižiūrėjo į tai, kas vyksta ir drąsiai elgesi. Mes be jokios abejonės už tai, kad būtų ratifikuojama konvencija Stambulo, bet tam reikia politinės valios. Vien tik tai ratifikavimas nereiškia, kad valstybės narės turės politinės valios ją įgyvendinti. Vien tik tai ratifikavimas nereiškia, kad bus imamasi priemonių. Siekiant užtikrinti lyčių lygybę, kaip žinia, dėl neligybės kyla smurtas. Taigi aš dabar ko norėčiau paprašyti. Politinės valios norėčiau paprašyti. Štai 2005 ir 2007 metais Baskijoje, e, Ispanijoje buvo du konstituciniai įstatymai priimti lygybės ir už lygybę ir prieš smurtą. Čia norėčiau paminėti dabar štai ką. Prieš dešimt metų pirmoji asociacija susikūrusi e, Baskijoje, Ispanijoje buvo moterų organizacija ir aš tuo metu susitikau su jomis. Jos mums sakė, kad mes turime daugiau dėmesio kreipti savo vaikams, sunums ir dukroms, nes kiekvieną dieną matome, kad vis daugiau vaikų yra nužudoma tėvų, vyrų, kaip keršto pasiekmė tai yra. Mes į tai turėtume atkreipti dėmesį. Taip yra kerštaujama, žudoma, tačiau kas dėl moterų klausimo, tai turime imtis veiksmų nedelsant. 50 procentų pusė Europos gyventojų yra moteris. Ir štai mūsų komitetas, moterų komitetas ir Europos parlamentas turi aktyviai dirbti tam, kad būtų e, valstybėse narėse, regionuose ir savivaldybėse e, politinė valia, tam, kad tos politinės valios dėka galima būtų kovoti su lyčių neligybė ir smurtu. Atsiprašau, bet jau šešias minutės vėluoju kitą sustikimą. Kuoju ponė Bilbao Barandika ir dabar dar suteiksiu žodį e, paskutiniai kalbėtojai šito pirmoji paneliniai diskusijoje, tai poniai Emai Fatorini iš Italijos parlamento. Prašau, ponė Fatorini. Grazie, Presidente, per avermi dato la parola. Sarò breve. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kad suteikite man žodį. Uh, Italijos parlamentas vienbalsiai e, e, Birželio 13 dieną ratifikavo šią konvenciją dėl dviejų priežasčių. Todėl, kad tai yra e, teisiškai saistanti konvencija, o antra priežastis, todėl, kad jinai yra be galo susijusi su žmogaus teisėmis ir su e, neligybė, kuri egzistuoja šioje srityje. Norėčiau pasakyti iš širdies Lenkijos kolegai. Aš labai rimtai žiūriu į jūsų e, patiriamus sunkumus, tačiau noriu pasakyti, kad šeima tikrai nėra grėsmė. Ir aš manau, kad e, visų pirma mes e, turime stiprinti e, emocinius ryšius šeimoje, taip pat ryšius tarp moterų ir vyrų, todėl kad čia kalba sukasi apie orumą ir apie žmogiškus santykius. Ir tikrai įgyvendindami šitos dalykus mes neneigiame krikščioniškų vertybių, mes kaip tik tai padedame stiprinti emocinius ir meilės e, ryšius. Ir tai nesusiję su kokiais nors arhaiškais atvejais ar arhaiškų, arhaišką šeimų pasaulyje žiūrą. Čia kalba sukasi apie modernius žmonės ir e, e modernės šeimas. Aš labai gerbiu tos religinius argumentus, bet e, nereikia bijoti lyčių lygybės e, teorijos. Galbūt šitie dalykai kai kam atrodo labai abstraktus ir, ir, ir, ir nesusiję su smurtu. E, Smurtas prieš moteris yra labai specifinis dalykas ir šitie visi dalykai yra labai glaudžiai susiję. Todėl aš labai mėgstu Lenkiją ir, ir Lenkijos kultūrą, esu lankiusis Lenkijoje, tad aš manau, kad čia paprasčiausiai yra didelis nesusipratimas tik dėl šitų dalykų, bet turime spręsti tai. Oju pirmosios mūsų diskusijų dalies pranešėjom. Ačiū labai. Ačiū. Ir e, dabar antroji mūsų diskusijų dalis. Jį skirta aptarti, kaip Stambulo konvencija įgyvendinama nacionaliniu lygmeniu, o taip pat apsikeitimui gerąją praktiką. Ir prieš suteikiant žodį nacionalinėms delegacijoms, o taip pat žinoma ir mūsų Europos parlamento nariams. Aš norėčiau pas, pakviesti pasisakyti Italijos ir Ispanijos kolegas, o taip pat pilietinės visuomenės atstovus. Yes. Yeah, Ms. Francesca Puglisi. Hello. Hello. Hello. Thank you for coming. Pane Francesca Puglisi. Pane Pilar Cancela Rodriguez. Ir ponas Žakai Hunt, Europos biuro direktorius. posėdį mm, toliau ir dabar noriu suteikti žodį poniai Franceskai Puglisi, Italijos Senato parlamentinio tyrimo komiteto dėl smurto prieš moteris pirmininkiai. Pone Puglisi, jūs turite septynės minutės. Grazie Presidente, grazie uh, per, questo, per questo incontro. Sono la pre... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš vadovauju komitetui Italijos Senato parlamentinio tyrimo komisijai, kuri nagrinėja moterų žudimo ir kitas lyties pagrindų vykdomos smurto apraiškas. Kaip sakė e, senatorė e, Fenicini, Italija e, nesenai ratifikavo, 13 metais ratifikavo Stambulo konvenciją. Italijos parlamente beje yra nemažai moterų deputačių Paskui po šitos e, konvencijos Italijos parlamentas taip pat priėmė dekretą dėl moterų žudimo. Tai e, taip pat e, buvo labai svarbus žingsnis, tai buvo susiję su priemonėmis apsaugant moteris, kurios skundžiasi dėl smurto apraiškų ir su kitais panašiais aspektais, aš manau, kad e, reikia mąstymo pasikeitimo, norint įgyvendinti tinkamai šitą konvenciją. E, reikia kultūrinių pokyčių, švietimo pokyčių. Visos mokyklos dabar e, turi imtis priemonių, kad e, mokiniai būtų šviečiami lyčių lygybės klausimais ir lyčių klausimais. Taip pat, kad šiais klausimais būtų mokomi ir mokytojai, tinkamai rengiami ir mokymai, mokytojai. Norėčiau paminėti taip pat e, du e, kitus aspektus, kurie yra labai svarbus Tai susiję taip pat su mūsų instituciniu lygmeniu ir kova su, e, su smurtu. Tad buvo sukurtos atitinkamos e, administracinės struktūros, taip pat ir pilietinės visuomenės, kai kurios iniciatyvos paminėtinos, e, kurios taip pat veikia šioje srityje. Mes taip pat įkūrėme parlamentinio tyrimo komisiją, kuri prižiūri Istanbulo ir stebi Istanbulo konvencijos įgyvendinimą. Šiame kontekste yra e, stebimas ir lėšų panaudojimas. 16 metais apie 60 milijonų eurų Ir e, šis stebėjimas rodo, jog nepaisant to, kad mūsų valstybėje yra labai pasistumėta į priekį teisėkuros e, srityje ir turint omenyje, kad moterų žudimo atveju skaičius labai mažėja, apskritai, kad e, nužudimo atveju mažėja šalyje, tačiau moterų žudimo atveju skaičius nemažėja. Moteris žūsta Italijoje praktiškai kas dvi dienos. Ir e, teisės saugos institucijos kol kas dar e, ne visiškai panaudoja tas teisėkuros teisėko, priemonės, kurios, kurias suteikia e, konvencija. Problema, be kita ko, yra švietimo trūkumas visose visuomenės sluoksniuose, visais lygmenimis. E, tam, kad būtų tinkamai pripažįstamas smurtas, pavyzdžiui, namuose. Ir kad jisai nebūtų tapatinamas su paprastu šeimos e, e, konfliktu. Kadangi smurtas iš tikrųjų yra visiškai kitoks dalykas ir jį patiria labai daug dar palyginus moterų mūsų valstybėje. Tik tai 13 prefektūrų iš šimto yra įgyvendinami specialūs protokolai taikomi šiai sryčiai. Tuo tarpu Stambulo e, konvencija numato teisėkuros e, tinklų veiklą tiek vietiniu, tiek kitais e, lygmenimis. Tai labai svarbus dalykas. Programa HELP, švietimo programa HELP yra labai svarbus dalykas ir mes tikrai labai dėkingi e, už ją ir dėstytojai, mokytojai, medikai, teisės saugos institucijų darbuotojai. Tie, kurie dirba saukomis, tarp jų, aišku, labai savo vaidina medikai, e, visi jie e, susiduria su šitais e, aspektais. Todėl labai svarbu tinkamai šviesti visus ir šviesti visų pirma jaunimą mokyklose ir jaunimas turi suprasti, kad kuomet yra negerbiamas kitas asmuo ir jo laisvė kyla problemų. Europos komisijos e, lėšos skiriamos e, šiam sektoriui taip pat yra labai e, svarbus dalykas Europos pietų, pietų valstybėse. Tai padeda prisidėti prie labai svarbių pokyčių. Italijoje, Italijos universitetuose, kuomet rengiami e, medikai, teisininkai, kitų specialybių e, specialistai, į mokymo kursus yra įtrauktos specialios paskaitos apie smurtą prieš moteris. tai įtraukiama į e, mokymo programas. Ir ne tik tai konvencijos ratifikavimas, bet ir jos konkretus įgyvendinimas yra be galo svarbus dalykas. Ir komisija, ir parlamentas turbūt turi dar dėti daug pastangų, kad e, būtų pasiūlyta ir direktyva šitos srities, kad būtų galima dar ištingiau kovoti su smurtu prieš moteris. Mūsų valstybėje iškyla ir kitų e, problemų. E, pas mus nėra skiriamas šeimos konfliktas ir e, smurtas namuose. Tai moteris dėl to nukenčia dviejopai. Nes vieną kartą jos nukenčia tuomet, kai skundžiasi dėl to smurto e, apraiškų o antrą kartą, kuomet, kuomet patiria. Tačiau, kad, kadangi tie dalykai pas mus per nelik dažnai suplakami į vieną - šeimos konfliktas, šeimininis konfliktas ir, ir, ir smurto apraiškos. Tai e, Istanbulo konvencijos e, kontekste kaip tik tai yra nuostatos ir kriterijai, kurie leidžia nustatyti, ar tai yra smurtas, tačiau kartais e, dėl to iškyra ir kai kurių paradoksų. Ir e, būtent todėl turime bendradarbiauti ir kartu dėti pastangas, kad moteris ir, ir, ir, ir jų palikonis būtų deramai apsaugoti nuo smurto namuose. Noriu suteikti žodžių ponė Pilar Kancela Rodrygės iš Ispanijos kongreso lygybės komiteto pirmininkai. Prašau, ponė. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un, un honor estar en la. Labadiena visiems. Labai džiaugiuosi galėdama uh, E, Europos tautų rūmose, taip pat kaip ir dirbu visų ispanų atstovų rūmose. Kas dėl smurto prieš moteris, kaip žinia, šiuo metu Ispanija rengia pirmąjį teisės aktų rinkinį, kovojant su smurtu prieš moteris. Būtent tokiu teisės aktų rinkiniu yra e, bandoma visuomenės lūkesčiai atitikti. Kovojant su smurtu ir už lygybę, lyčių lygybę, teisės aktų leidėjas turi e, būti tam tikrų pionierių, taip sakant, pirmtakų, nepaisant to, kad ir visuomenė kartais dar nėra tam pasirengusi. Taigi teisės aktų leidėjas turi kovoti už tai, kad visuomenė būtų teisinga ir daugiau joje būtų lygybės. Tai štai kas vyksta Ispanijoje. Ir štai dabar realybė skaičiai vis dėlto rodo kai ką kitą. Rodo jie, kad mes nepakankamai šioje srityje darome arba kad rodo, pavyzdžiui, tie skaičiai, kad tos kovos nepakanka. Ir nepakanka vien tik tai tylos minučių, nepakanka vien tik tai susėsti salėse gražiose ir apie tai kalbėti. Ko gero, be jokios kontrolės nieko čia nebus ir be politinės valios ratifikavimas tarptautinių dokumentų taip pat nieko net neš. Taigi reikia taip pat ne tik tai politinės valios, bet ir finansinės biudžeto paramos, nes būtent biudžeto pagalba ta politinė valia yra re, valia rezolu, realizuojama. Taigi mano pirmininkaujamas komitetas pasiekė e, vienbalsio sutarimo su kitais komitetais ir frakcijomis dėl to, kad reikia veikti šioje srityje. Pirmą kartą parlamentarų kongrese yra pasirašytas toks paktas. Tai yra paktas, kuriam pritarė visos frakcijos. Mm, ir štai ne vien tik tai pilietiniai visuomeniai, bet ir žiniasklaidai jau tai nekartą sakiau, Ko gero, jeigu kiekviena frakcija būtų dėrėjusis ir dirbusi atskirai, tas paktas nebūtų toks, koks yra dabar. To pakto stiprioji pusė yra ta, kad e, buvo vis dėlto pamiršti skirtumai tam, kad galutinis dokumentas e, atspindėtų geriausiai tikslus, e, kuriems pritarė dauguma tiek parlamente, tiek visuomenėje. Ir tas paktas tai yra kovos su smurtu paktas. Kas dėl darbo metodo, čia yra du pagrindiniai dalykai. Pirmiausia, yra pateikti pasiūlymai, kuriuos pateikė ekspertai, vyrai ir moteris, e, lyčių lygybės ekspertai, institucijų ekspertai, švietimo, sveikatos priežiūros, feministinių organizacijų atstovai. ir taip pat moterų organizacijų atstovai, ko gero be jų nebūtų e, pavykę tiek pasiekti. Pilietinės visuomenės atstovai, kaip ir sakiau, dalyvavo šiame darbe ir taip pat e, politinės frakcijos prisidėjo prie šio darbo. Dokumentas yra iš trijų dalių. Pirmojoje, pirmojoje dalyje yra dabartinė situacija aptariama, faktai pristatomi. Ko gero, be savikritikos nieko nepavyktų padaryti. Juk e, reikia vis dėlto pripažinti, kad kažkas negerai ir kad reikia viešosios valdžios funkcijas tobulinti. O viešoji valdžia e, turėtų daryti viską tam, kad lygybė paremta, teisybė sistema, paremta sistema visuomenėje egzistuotų. lygybę paremtoje visuomenėje neįmanoma užmerkti akių prieš tai, ką išgyvena daugybė moterų ir jų vaikų. Šiandien moteris tampa aukomis, bet lygiai taip pat tų moterų vaikai, dukros ir sūnus taip pat yra tos smurto aukos. Ko gero, kai yra skriaudžiami vaikai, moterims labiausiai skauda ir būtent tai yra viena iš smurto formų. Na ir išsivyščiusi 21 amžiaus visuomenė negali prieš tai užmerkti akių. Čia vėlgi nepakanka to pasakyti, reikia veikti. Reikia panaudoti visas turimas priemonės. 213 iš viso priemonių mes turime numatę. Taigi toliau Kita dalis būtų informavimas, prevencija, e, institucinės sistemos gerinimas, e, pagalba aukoms, pagalba nepilnamečiams. Taip pat moterų apsauga užfiksavus įvykį, smurto įvykį, taip pat e, dėmesys yra skiriamas ir kitoms smurto formoms numatytoms Stambulo konvencijoje. Ir pakto taip pat tolesnė stebėsena yra numatyta pačiame pakte. 213 priemonių numatytų pakte yra visos labai svarbios, todėl reikia užtikrinti visų jų įgyvendinimą. Šį susitarimą Šiam susitarimui skirta 1 milijardas eurų, penkiems ateinantiems metams vienas milijardus eurų skiriama ne vien tik tai e, vyriausybės, bet taip pat ir autonomijų e, ir savivaldybių Ispanijoje. Ir taip pat yra įsipareigota šių priemonių imtis įgyvendinti nedelsant nuo pat šių metų. Na ir dabar štai, kuo dar norėčiau su jumis pasidalinti. Smurtas prieš moteris siejasi su e, baime, E, vienišumo jausmu, e, kančia ir tyla. Aukos, kurioms grasinama, kurios patiria siaubą, tiesiog nekalba. Taip pat ir aplinkiniai apie tai nekalba, visuomenė dažnai apie tai nekalba, nes mano, kad jos tai neliečia. Kažkas kitas apie tai turi kalbėti. Taigi, kol mes tos tylos nenutrauksime, tol vyrų smurtas ir toliau egzistuos prieš moteris. Ispanijoje turime statistinius duomenis smurtos prieš moteris srityje. Daugiau nei 800 moterų yra e, mačistinio terorizmo aukos. Beveik tiek pat ar net daugiau nei e, etos smurto aukų čia yra. 40 iš viso keturios moteris buvo nužudytos. Aštuoni vaikai buvo nužudyti. Tai 2017-16 metai čia tokie duomenys. Daugiau nei 134 e, tūkstančiai e, skundų buvo pateikta dėl smurto atveju. Tai yra 2 procentais daugiau, 12 procentų daugiau nei praeitais metais ir daugiau nei 80 procentų e, skriaudžiamų moterų apie tai nekalba, niekada nepraneša apie tos įvykius. Mačistinis smurtas egzistuoja, e, vyrų smurtas egzistuoja, skaičiai tai rodo ir skaičiai yra didžiuliai. Dabar kartais kalbama apie melagingus pranešimus, tačiau aš norėčiau e, Baskijos San Fermino atvejį paminėti socialiniuose tinkluose auka nebuvo palaikyta. Socialiniuose tinkluose buvo palaikomi autoriai, tiksliau e, tų, to smurto vykdytojai. Buvo kalbama apie tai, kaip pati auka veikia, ką ji e, darė po to, ką tie penki asmenys, man net ne, neapsiverčia liežuvis jų asmenimis vadinti, jai padarė. Taigi ta mergina, moteris praktiškai buvo sugniuždyta praktiškai socialiniuose tinkluose ji buvo kaltinama tuo, kad ir toliau nusprendė gyventi oriai. Na ir pabaigai pasakysiu, kad reikia dirbti su jaunimu, su busimosiamis kartomis, nes matome, kad vis mažiau yra kalbama apie smurtą prieš moteris, kalbama apie meilę, kalbama apie romantinę meilės viziją ir apie moterų teisų apribojimą remiantis tą meilę, prisidengiant tą meilę. Na ir dar pasakysiu, kad jeigu ir toliau dirbsime kaip viešosios teisėkuros valdžios atstovės, turėtume e, sutrukdyti tą tylą, mes turėtume sukurti tokią visuomenę, kurioje moteris būtų gyvos ir kurios turėtų laisvę. E, Rodrygės dabar noriu suteikti žodį poniai Žakyhan, lygybė dabar organizacijos Europos skyriaus direktoriai. Prašau, jūs turite septynės minutės laiko. Much, Labai ačiū, gerbimo pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane. Man Labai malonu kalbėti su teisės aktų prieimėjimis, nes jie atsakingi už e, Stambulo konvencijos įgyvenimą. Mūsų organizacija skirta e, įtvirtinti moterų e, mergažių teisėms, teisės aktai skaitant konvencijas žmogaus teisų rytyje yra mūsų priemonės. Deja, technologija nepadeda mums Mes su Tartutinė advokatų asociacija e, išnagrinėjome pasaulio egzistuojančius e, įstatymus skirtus e, kovoti su smurtu prieš moterimis ir žėmė į 82 teisės sistemas, įskaitant ES valstybės narės. Kodėl? Ką mums to reikėjo? tikriausiai nereikia jums kalbėti apie tai. Mes esantys salėje suprantame, kokio, kokiu mastu reiškia smurtas prieš moteris mergaitės, ypač lytinis smurtas, ypač po MeToo kampanijos. Visi žino, kas vyksta ir niekas nebegali pasiteisinti, negali sakyti, kad jie nežino, kiek yra lytinio smurto pasaulyje ir nebegali slėptis. Taip pat matome, kad įstatymuose yra spragų apsaugos sistemose nėra visuotinis atsakymas įstatymai reikia pokyčių, reikia mokymo, taip pat reikia geriau gyventinti teisės aktus. Ir mes taip pat e, nusprendėme pirmiausia įsiaiškinti, ar iš tikrųjų gerai apsaugo įstatymai moteris ir mergaitės nuo e, seksualinio smurto. E, mes e, nustatėme spragas septynės įstatymuose įvairiose šalyse, įskaitant kai kurias valstybės narės, ES valstybės narės. Labai trumpai pristatysiu tas spragas. Kai kurie teisės aktai e, leidžia e, smurtautojui E, nebūti persekiojam teisminė tvarka, jeigu pasiekiamas susitarimas su auka, pavyzdžiui, ar susituokiama, ar kitaip aukai atlyginama. Mes e, manome, kad tie dalykai siemi su moraliniais dalykais, o ne su asmens apsauga. Bandom apsaugoti tarsi moters skaistumą, o ne galvojama apie smurtą jos atžvilgių įvykdytą. Kai kur įstatymai tarsi leidžia prievartavimą santokoje net ir vaikų. Europos Sąjunga, aišku, to nėra, bet pavyzdžiui, Indijoje yra tokių dalykų teismas e, priėmęs yra sprendimą pagal įstatymą, kuriame sakoma, jeigu nuotaka yra vyresnė negu 15 metų, tai santokoje ją leidžiama prievartauti, nors šiaip ankstyvosios santokos nėra toleruojamos plačiai. Taip pat yra problemų dėl e, įkalčių e, surinkimo ir Taip pat egzistuoja stereotipai, kurie pirmiausia kaltina moterimi. Ir dažnai moteris tampa tarsi tobula auka. Mes e, matome, kad dažnai mergaitės, jaunos merginos kaltinamos, kad jos provokuojančiai elgesi ir dėl to yra išprievartaujamos. Bet tai susiję ir su problemomis teisės es sistemose. Kai kur, pavyzdžiui, matome, kad sutikimą užtikrinti neįmanoma, nes e, yra priklausomybės santykiai. Kai kuriuose valstybės narėse e, ypač ir manojoje taip pat yra e, problemų apsaugant nuo seksualinio smurto paauglės. Taip pat tyrimas, e, teisminis persekiojimas yra kai kur problemų dėl to ir kai kur e, yra reikalavimai pernelyg griežti, pavyzdžiui, pateikti tam tikro gydytojo išvadas, bet gali būti, kad nėra tokios ryties specialisto ten, kur tu gyveni. Taigi yra gana e, nemažai procedūrinių kliūčių, kurios neleidžia moteriams užsitikrinti teisingumo. Nors sistema apskritai egzistuoja, bet tam tikros detalės trukdo. Uh, E, bet teisės aktai yra svarbus. Kalbėjome apie aukų kaltimą, apie tai, kad reikia perkelti dėmesį į smurtautojus. Ir Stambulo konvencija kalba ne tik apie sutikimą, bet ir apie tai, kad sutikimas turi būti savanoriškas, atspindintis laisvą asmens valią, kuri yra įvertinama pagal aplinkybės. Ir kaip anksčiau uh, buvo sakoma, mes e, gilinamės, gilinamės į įstatymus ir, pavyzdžiui, jeigu jie pagrysti morale ar e, galimybę vyrams kontroliuoti moterims, moteris ir jeigu, pavyzdžiui, smurtautojas ar prievartautojas nebaudžiamas, jeigu jis kažkaip pasiekia sutarimas su moterimi, tai leidžia toliau tarsi skatina tą pačią prievart, prievartos sistemą. E, smurta, už smurtą nebaudžiama ir jisai gali sklisti toliau. Ir teisinė sistema uh, tarsi numato galimybę kontroliuoti moters kūną. Moteris tarsi yra pajungiama vyrui ir tokiu būdu įstatymė tarsi leidžiama ir kita praktika. Uh, pavyzdžiui, daugelie šalių garbės nusikaltimai yra leidžiami, taikomos jiems išimties priversnės ankstyvos. Priversnės ankstyvos uh, santokos, dėl to, kad moterų padėtis yra žemesnė tarsi visuomenėje. Ir galvojant apie tai, galima sakyti, jeigu taip yra e, tvirtinami įstatymai, jeigu e, konceptualizuojamas smurtas, tai labai sunku yra užtikrinti teisingumą kasdienio gyvenime. Mes taip pat e, pagal įstatymą žiūrėjome, kaip apibrėžiamas e, e, smurtas ir seksualinė prievarta. Kartais reikia įrodyti papildomą smurtą, jeigu nėra gerai apibrėžiamas prievartavimas, kaip tai apibrėžti, ar pavyzdžiui turi mėlynių ant kūno, jeigu ne, tai ar tai reiškia, kad tu sutikai atlikti lytinius santykius. Uh, E, moteris tarsi atsiduria labai nepalankioje padėtėje, jos turi įrodyti daugybę dalykų, joms labai sunku įrodyti, kad jos buvo išprievartautos. Ir e, taip pat dažnai e, sakoma, kad e, moteris tampa prievartautojo komis dėl to, kad vyrai yra gašlus, bet tai nesusiję su kažkokiais potroškiais. E, E, nereikia galvoti apie e, vyrą e, ir jo poreikius, reikia akcentuoti moterų teisų pažeidimą. Ir sutikimo klausimas tikrai yra labai sudėtingas. Mes žiūrėdami į įstatymus tikėjomės, kad naujuosiuose įstatymuose, dėl kovos su smurtu prieš moterį bus akcentuojamas kaltininkas, ne moteris, kuri nesutiko atlikti lytinių santykių, bet akcentas bus vyras, kuris naudojo prievartą. Ir galvojant apie smurtą, būtent reikia akcentuoti ne auką, bet smurtautoje jo atsakomybė turi būti akcentuojama ir mes norime, kad visuose įstatymuose ne tik dėl seksualinio smurto, bet ir kito smurto tai būtų akcentuojama. E, toliau diskriminavimas lyties pagrindu. Mes norime, kad tai taptų pagrindu visų diskusijų. Reikėtų, kad tai būtų akcentuojama ir kad būtų smurtautų darbuotojai išskiriami pirmiausiai ne, kad būtų moteris nepalankesnėje padėtyje. Ir dabar paskutinę skaidrą jums noriu parodyti ja tarsi kreipiamės į e, valstybės ir į Europos komisiją, taip pat Europos parlamento, nors prašome, kad būtų pritarta mūsų mintims. Mes norėtume, kad būtų panaikinti visi įstatymai ir praktika, kurie leidžia diskriminuoti moteris. Reikia e, pasigilinti į seksualinės prievartos ir prievartavimo apibrėžimus. Ir e, kad būtų apibrėžtos savokos tiksliau. Uh, Taip pat reikia užtikrinti, kad aukos galėtų pakankamai pagalbos sulaukti, lėšų reikia pakankamai skirti, jų visuomet trūksta, reikia e, siekti padėti moteriams e, atsigauti greičiau, vėl grįžti į visuomenę ir mes turime galvoti apie platesnį požiūrį, e, reikia E, užtikrinti specializuotas paslaugas visiems, kuriems to reikia. Taip pat mes norėtume, kad kiekviena šalis turėtų nacionalinį veiksmų planą, kuris būtų deramai finansuojamas ir prižiūrimas jo gyventinimas e, gyvendant Stambulo konvenciją ir Europos komisija taip pat turi smurto, kovos su, dėl, su smurtu prieš moterį strategiją ir e, reikia, kad ji e, dėtų daugiau pastangų taip pat, kad Europos parlamentas dirbtų toliau, kad būtų įgyventinama Stambulo konvencija. Labai ačiū. Ačiū ponė Gant ir ačiū visom pranešėjom antros šitos mūsų panelinės diskusijos e, dabar suteiksiu žodį tiek Europos parlamento nariam, tiek nacionalinių parlamentų nariam ir dabar kviečiu e, pasisakyti ponę e, Kozlovską, FAM komiteto narę. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Przede wszystkim chciałabym podziękować. Dziękuję Panie Pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams. Norėčiau visus pasveikinti, dėjus daug pastangų, ypač Ispanijos e, kolegas, dėjus tiek pastangų, kad būtų akcentuojama kova su smurtu prieš moteris. Visa Europa gali pasimokyti iš Ispanijos sukauptos patirties. Aišku, veikti visuomet yra sunkiau negu kalbėti. Įgyvendinti konvenciją yra sunkiau negu ją pasirašyti. Tačiau e, tuomet galvojam apie konkretų įgyvendinimą, iš tikrųjų suvokiam, kad tai yra labai e, sunkus procesas. Aš girdėjau čia e, minimą agresoriaus savoką. Pasižvelkit, kas sėdi šioje salėje. Beveik vien tik tai moterys. Moteris beveik visą laiką kalba apie tai, kaip galima padėti aukoms, apsaugoti jas, kaip e, e pasidaryti su jomis patirtimi. Ir šiame kontekste mes e, dažnai neminime agresorių. Labai džiaugiuosi, kad Istanbulo konvencija numato prevencinės nuostatas, kurios yra taikomas e, vyrams, nes e, dvidešimt metų vyrai galėtų kalbėti antraip apie tai, kaip turi būti apsaugomas e, moteris ir nebūtų nieko daugiau. Keletą žodžių apie Lenkiją. Lenkijoje yra įstatymas reglamentuojantis smurtą būtyje ir yra tam tikras skaičius programų šios ryties. Mūsų teisė, kur buvo papildyta šioje srityje. Ir dabartinės nuostatos agresorius dabar dėl savo veiksmų gali prarasti net ir savo nusavybę ir gali būti iškeltas iš, iš savo gyvenamosios vietos, nepaisant to, kad jis yra savininkas. Taip pat e, naujos e, nuostatos numato e, platesnį įvairių smurto apraiškų aprašymą. Ten yra taip pat kalbama ir apie kibernetinį smurtą. Mes ratifikavome 15 metais konvenciją. Mūsų vyriausybė buvo prieš tas e, nuostatas. Aš e, džiaugiuosi, kad e, PIS partijos atstovė patvirtino, kad Lenkija nenori pasitraukti iš Stambulo konvencijos. Jūs sakėte to žodžius, juos visi girdėjo, mes tikimės, kad tai buvo teisybė. Skarajevič, o dabar noriu žodį suteikti ponui Peter Eide, Norvegijos nacionalinio parlamento nariui. Prašau. Yes, thank you very much for uh, attending this very, very important uh, conference. I'm representing... Ačiū kad mūsų pakvietėte. Aš atstovauju Norvegijos parlamentui, mes vasarą patvirtinome Stambulo konvenciją parlamente ir procesas vyko sklandžiai. Manau, kad viena iš svarbiausių priežasčių yra ta, kad konvencija nevertinama kaip prieštaringa e, vis, nei visuomenė, nei tarp politikų ir mes turime daug mechanizmų, kurie yra konvencijoje, bet mūsų teisės aktuose jau seniau egzistavo. E, per pastarusius 20 metų e, matome, kaip keičiasi situacija, e, kokios yra tendencijos. Bet vis tik galiu pasakyti, kad situacija bus prieš 15-20 metų yra panaši į dabartinę situaciją. Net ir prieimus teisės aktus nesumažėjo smurto prie lyties pagrindų ir mes turime galvoti apie kitas e, priemonės. Mano šalis yra e, gana liberali ir mes vis tik norime užimti griežtesnę poziciją šioje srityje. Man atrodo, Norvegijoje mes turėtume labiau akcentuoti ir finansuoti e, tyrimus Taip pat informacijos kampanijoms daugiau dėmesio turime e, skirti lėšų ir taip pat daugiau žinių mums reikia, kad veiksmingiau dirbtume šiuose srityse. Konvencija yra labai svarbi mūsų nuomonė, nes akcentuojamas yra akcentuojama smurtautojo atsakomybė. Bet e, taip pat E, žmogaus teisės labiau perinama, ne, nekalbama tik apie nusikaltimą. Ir žmogaus teisų priemonės yra kur kas e, stipresnės. Pavyzdžiui, atsiranda tarptautinis spaudimas, mes jau daug metų e, panašiai elgiamės kankinimų, e, žmogaus e, mirties bausmės, atsiprašau, e, taikymo srityje. E, Ir žmogaus teisų klausimai yra labai rimtas ramstis ir kovojant taip pat su smurtu prieš moteris. Mes dabar turėsime naują priemonę Skandinavijos šalise, taikydami šią konvenciją ir galėsime dirbti toliau. Ačiū. E, žodį FAM komiteto e, nariai, ponė Iracijai Garsiai Peris. Gracias, prezident. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti viešnioms, kurios pasisakė. Jūsų pasisakymai mums bus labai naudingi. Dabar galime įvertinti e, skirtingų valstybių narių darbą, politikos priemonės, kovojant su smurtu lyties pagrindu. Šiandieną turime tarsi skėti, kuris leidžia mums įgyvendinti įvairias iniciatyvas. E, kalbu apie tą skėtinę priemonę, tai yra Stambulo konvencija ir dabar reikia politinės valios įsipareigojimų, kad mes galėtume toliau dirbti, kovodami su smurtu lyties pagrindu. Man atrodo, mes visi esantis čia suprantame, kad e, kalbame tikriausiai apie didžiausią visuomenės rykštę, ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Moterys yra žudomas vien dėl to, kad yra moteris. Ir dėl to reikia e, kur kas didesnio ryšto. Uh, Manau, kad reikia dirbti daugiau dėti daugiau pastangų tiek valstybės narėse, tiek Europos institucijose. E, girdėjau iš vienos iš prelegenčių apie tai, kad e, reikia ES direktyvos e, dėl kovos su smurtu lyties pagrindu. Ir aš noriu pasakyti, kad Europos parlamentas mes ir mes kaip parlamento narės taip pat e, to norime, nes tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad ES turėtų teisės aktą šioje srityje ir kad mes klotume kelią E, bet kai kas sako, kad kelia klausimus dėl to, ar mes turime kompetenciją tą daryti ar ne. Ir kitose srityse neturime visiškos kompetencijos, bet priimti teisės aktai galėtume taip pat elgtis ir šioje srityje. Jeigu bus politinės valės, tai turėsime galimybę, rasime būdų, kaip tą padaryti. Mes e, teisinė prasme galėsime apibrėžti, kas yra auka auka lytinių nusikaltimų, atsiprašau, smurtinių nusikaltimų. Ir tas apibrėžimas bus vienodas visose valstybėse narėse. Dabar, esant skirtingoms apibrėžtims, labai sunku bendras politikos priemonės patvirtinti ir gyvendinti. Nes viena šalis e, kalba apie e, E, aukas, e, asmenys nukentėjusios lyties pagrindų, kitur kalbama apie nusikaltimų aukas ir man atrodo, kad tikrai tai būtų labai svarbus dalykas. Ir mes galėtume dabar pasinaudoti šiuo susitikimu, kurį suorganizavo su nacionaliniais parlamentais Europos parlamentas ir pakartoti Europos komisijai dar tą prašymą, reikalavimą e, kalbėti apie tai, kad reikia būtina, tokia yra teisės priemonė. Kaip kalbėjo kolegė e, iš Ispanijos parlamento Pilar, vien įstatymų nepakaks kovoti su šia rykšte visomis, bet be įstatymų jokių būdų nieko nepasieksime. Ir pirmiausia, reikia teis, teisės priemonių, teisinių priemonių, o paskui darysime viską, ką galime, kad reikalautume, prašytume kad būtų skirtos būtinos priemonės pasiekti būtiniems tikslams. Bet pirmiausia, mes turime užsitikrinti teisinės priemonės, bet to bus sunku žengti į priekį ir darysime viską, ką galime, kad galėtume kovoti e, už geresnę visuomenę, kuriai vis labiau reikia politinės valios. Mes E, turėtume pirmiausia iš teisingumo lygybės e, pozicijų žiūrėti į šias problemas. Tai yra pagrindinės ES vertybės. Labai ačiū, labai ačiū tiems, kurie kurie atvykote iš šių nacionalinių parlamentų, kad kartu galėtume tęsti šį darbą. Ačiū ponė Racija, dabar noriu suteikti žodį poniai Elza Pais, Portugalijos nacionalinio parlamento nariai. Boa tarde, Sra. Presidente. Eu começo por dizer que o meu país foi o primeiro país da União Europeia que ratificou. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mano valstybė pirmoji iš ES e, valstybių ratifikavo Stambulo konvenciją 13 metais. Kova su smurtu prieš moteris e, tapo politiniu prioritetu Portugalijoje. Mes e, Turime sistemą, kuri leidžia registruoti skundus ir kitokią informaciją, jeigu yra smurto prieš moteris atveju. Ir tų skundų iš tikrųjų yra e, tūkstančiais, dešimtimis e, tūkstančių. E, smurtas prieš moteris yra nusikaltimas, kuomet jis įvyksta, neturi būti tylima, aukos turi turėti pakankamai drąsos ir galimybių skustis e, dėl to. Mes turime remti tokios smurto aukas, taip pat e, e, aukas, kurios kenčia dėl kitokių diskriminacijos apraiškų, dėl organų žalojimo ir, ir panašiai. Aišku, mes turime imtis tų priemonių ten, kur iškyla problemų. Dabar mes įgyvendiname penktąjį kovos su e, smurtu prieš moteris e, planą. Rengiame klausimus, kuriuose dalyvauja ekspertai ir jie padeda mums be kitako ir renkti įstatymo naujus praktus. Mes e, esame 17 metais priėmę naują įstatymą, kuriame taip pat atsispindi konvencijos nuostatos ir jos yra susijusios su nepilnamečio apsauga, su motinų apsauga. Mes e, taip pat e, numatome priimti dar papildomas e, nuostatas, kurios apibrėž tėvų atsakomybę smurto būtyje atvejais Taip pat e, mes e, įtvirtiname horizont, įtvirtiname biudžeto plotmėje lyčių lygybės e, nuostatas. Mes taip pat lyčių lygybės principus įgyvendiname ir mokyklose, auklėjimo įstaigose. Aišku, įstatymai vaidina labai svarbu vaidmenį, tačiau tai dar ne viskas. Mes turime keisti ir mąstyseną. Ir e, tam reikia švietimo priemonių mokyklose. Mūsų jaunimui mes turime išaiškinti, jog smurtas negali kilti dėl dėl meilės. Europos parlamentas turi taip pat reikalauti stiprių veiksmų ir remti tos mentaliteto pokyčius. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. No, ja sa tiež zapojím do tejto dobrej debaty, lebo hovoríme tu o vznešenom cieli. Dėkoju. Labai įdomi diskusija šiandien vyksta. Kažkas dėja yra įsijungęs dar vieną mikrofoną salėje, vertiems trukdo tai. Šiandien kalbame apie smurtą prieš moteris, vaikus, vyresnius žmonės, tačiau pagrindinis mūsų klausimas be jokios abejonės yra Stambulo konvencija. konvencija, Stambulo konvencija daugiausia skirta moteriams. Tačiau dabar vienas dalykas yra kontroversiškas. Daugeliui, tiksliau, tam tikram skaičiui valstybių kyla problemų dėl konvencijos. Taip, konvencijoje kalbama apie smurtą prieš moteris, kovą su juo. Tačiau čia ši konvencija paremta su lyties ideologija, o tai kertasi su kai kurių asmenų, konkrečiai konservatorių politikų įsitikinimais. Mes galime ir toliau tą dokumentą girti ir liausinti, tačiau yra tokių straipsnių, kurių ideologija tiesiog neprimtina kai kuriems. Norvegijoje, pavyzdžiui, žmonės galėjo, turėjo galimybę parodyti, kokia apgailėtina yra ta e, lyties ideologija. Dabar tarptautinėme teisės akte yra tokių savokų, kurios prieštarauja nacionaliniams teisės aktams. Ir lyties samprata yra pavojinga šią prasme. Deja, tai yra ES sutarčių pažeidimas. Šis dokumentas ir daromas spaudimas dėl ratifikavimo pykdo žmonės vidurio ir rytų Europoje, skaldo Europos Sąjungą. Man atrodo, kad smurtas namuose, šeimoje turi būti sprendžiamas valstybių narių lygių, turi būti užtikrinama apsauga aukoms, turi būti prevencijos kampanijos numatytos Ir čia svarbiausia būtų kokybiški nacionaliniai teisės aktai. Valstybės narės neturi ratifikuoti šios konvencijos. Mums reikia kitokio dokumento, geresnio dokumento. Smurtas šeimoje yra tikrai baisus ir dramatiškas reiškinys, tačiau ar taip su tuo reikėtų kovoti. Manau, kad reikėtų kalbėti apie meilę paremtus santykius. Štai kolega kalbėjo apie 20 metų, per kuriuos nepasikeitė e, statistika, bet tai yra ideologinis požiūris, ideologija paremtas požiūris. Na, o mums reikia. Mums reikia imtis tos tikrosios problemos, nes labai dažnai agresoriai tiesiog paleidžiami dėl kitų teisės aktų. Manau, jūs turite paklausyti žmonių iš vidurio ir rytų Europos, kurio, kurie turi krikščioniškas šaknis. Mes nenorime tokios lyties ideologijos. Vyras ir moteris yra sukurti lygus ir yra tam tikrų dalykų, kuriuos geriau atlieka vyrai, kai, kurie, kai kuriuos dalykus geriau daro moteris. Štai pavyzdžiui, moteris geriau e, prižiūri namus ir vaikus. Mėly kolegos, čia yra Europos parlamentas ir gali būti įvairių nuomonių. Mes dėja turime išklausyti įvairias nuomonės. Aš esu iš Lietuvos, iš e, rytų Europos šalies ir esu katalikė Tačiau esu tvirtai įsitikinusi, kad smurtas prieš moteris negalimas jokioje valstybėje ir jokioje religijoje. Ir turbūt visos priemonės, tiek teisinės, tiek neteisinės, turi būti sutelktos kartu, kad mes įveiktumėm tą smurtą prieš moteris. Gerai, dabar tęsim posėdį toliau ir aš norėčiau suteikti žodį poniai Anai Biršal, Roman, Rumunijos e, parlamento nariai. Thank you very much, eh, Madam Chair. I am from Romania, a country from Ačiū pirmininkė, aš esu iš Rumunijos, iš centrinės rytų Europos šalies. Džiaugiuosi galėdama dalyvauti e, šiame renginyje ir matau štai dabar daug draugų, Geraldina, Lisa iš e, Free of Violence tinklo draugų, e, kitų NVO Ir dabar džiaugiuosi, kad e, Rumunija ne vien tik tai pasirašiusi į konvenciją šalis, bet ir ratifikavusioji e, šalis. Mes dabar imamės veiksmingai įgyvendinti Stambulo konvenciją. Ir imamės reikalingų pokyčių tiek pirminiuose, tiek antriniuose teisės aktuose, tiek trečiosios eilės teisės aktuose. Ir kadangi laiko mes turime mažai, pateiksiu tik keletą pavyzdžių Štai pavyzdžiui, dėl apsaugos orderio 52 konvencijos straipsnis čia būtų tuo gyvendinamas, kas dėl persekiojimo, seksualinio persekiojimo, tai mes taip pat turime teisės aktų. Na, o kas dėl e, lytimi paremto smurto arba diskriminavimo, pavyzdžiui, e, ir būsto suteikimo taip pat esame prieėmę teisės aktų. Įstatymus svarbu yra renkti, aš pati esu teisininkė, tačiau labai svarbu yra pasižiūrėti, kaip tie įstatymai įgyvendinami. Būtent tai yra svarbiausia. Ir, ir teisės aktai, ko gero, yra labai naudinga priemonė šioje kovoje ir štai vien tik tai mano šalyje mes ratifikuojant naujų teisės aktų priemė. Tačiau labai svarbu yra imtis e, priemonių iki smurtui nutinkant. Štai džiaugiuosi, kad šiandien taip pat buvo kalbėta apie tai. NVO daug atstovaujamų šiandien yra ir iš mano šalies NVO atstovų yra. Jie visi tikrai atlieka puikų darbą, turėtume jiems visiems padėkoti už didžiulį atliekamą darbą. Manau, kad švietimas ir prevencija yra labai svarbus žingsniai šioje kovoje, nes būtent to dėka mes galime diskriminavimo ir smurto žalą sumažinti. Ir kiek toliau ir, ir toliau, kiek e, galėsiu e, e, ir toliau pasisakysiu už visuomenę be smurto, kur moteris yra saugios ir gali turėti tas pačias teisės kaip vyrai. Ir jeigu gyvenimas be smurto yra žmogaus teisė, tai turi suprasti visi. Deja, milijonai e, moterų ir mergaičių kenčia nuo smurto tiek konfliktų, tiek taikos metu namuose, savo bendruomenėse. Ir štai Stambulo konvencijos dėka mes galime priversti valstybės pasirašęs ratifikavimas e, nubausti agresorius. Ir čia turėtų būti plat, dialogo platforma tarp pasirašysių šalių ir šalių, kaiminių šalių. Manau, kad šiandieninis susitikimas yra puikus bendradarbiavimo pavyzdys. Norėčiau visiems, visų paprašyti man pritarti. Manau, kad smurto sustabdymas yra mūsų pagrindinė užduotis, nes smurtas tik tai gali privesti prie smurto. Ačiū ir Dabar noriu suteikti žodį e, FAM komiteto nariai poliai e, Valinai. Valina. Ángela Valina. Taip. Gracias, prezidenta. No. Dėkoju priemonė, pirmininkė. E, noriu pasakyti, kad kai kurių deputatų požiūriai, man atrodo, šiek tiek pavojingi ir galbūt ne visai pasakyti vietoje. Ispanija yra pasirašusi ir ratifikavusi Stambulo konvenciją 2014 metais, jį įsigaliojo rūpiučio mėnesį. Ir manau, kad e, e, vyriausybė dėja neįgyvena jos deramai, nei teisėjai to nedarė, nepadarė to, ką turėjo. E, PNV kolegė apie tai kalbėjo. Dabar matome, kas vyksta su tuo teismo procesu, taip vadinamos gaujos e, teismo procesu. Tie vyrai išprievartavo 18 metų merginą, vienas iš jų kariškis, du yra policininkai, anksčiau yra bausti dėl smurto, dėl sužeidimų ir panašiai. Ir teisėjas priima E, privataus detektyvo e, surinktą informaciją, kurią pasamdė e, užpuolėjo šeima ir tiksliau, kurią, kurį pasamdė nukentėjusio šeima, nepriima tos informacijos, o priima informaciją, kurią platino tinkluose tie, kurie yra kaltinami. Taigi dabar visi teisė ne juos, o auką, visi nagrinėja jos gyvenimą. Ir valstybės ir vyriausybės turi dirbti toliau ir gyvendinti tą dokumentą, kuris kol kas lieka tik tai popieriuje. Ir e, reikia e, siekti e, taip pat, kad vaikai būtų, liktų ne su smurtautojais, o su, vaik, su, su, su, su nukentėjusiais Žinome, kad e, Pavyzdžiui, e, viena moteris keturis kartus skundusis dėl savo buvusio partnerio buvo nužudyta prie mokyklos vartų. Nieko anksčiau nebuvo padaryta. Aš e, manau, kad reikia iš tikrųjų direktyvos dėl kovos su smurtu lyties pagrindu, kaip ir kitų direktyvų, apie kurias esame kalbėję. Ir manau, kad taip pat įvairios partijos turi susitelkti. Aš kalbu dabar apie savo šalį. E, nėra ne vienos partijos, kurios lyderė būtų moteris. Matome patriarchatą tarp politinių partijų ir moteris kovodamos turėtume būti susivienijusios nepriklausomai nuo mūsų ideologijos, nes tai yra mūsų teisės ir mūsų lygybė E, neturėtume leisti, kad jos būtų pažeidimus. Taip pat e, nereikėjo leisti taupimo politikos nei parlamente, nei Europos parlamente. Neturėjome leisti, kad tiems klausimams būtų mažinamas finansavimas, nes pirmiausia vyriausybė sumažino toms rytims skiriamas lėšas. Ir taip pat e, aš norėčiau pakalbėti apie teismų tarybos duomenis. Uh, buvo paskelbta, kad 90 procentų e, moterų, kurios buvo nužudytos, kentėjo ne nuo fizinio anksčiau, bet nuo psichologinio smurto. Ir taip pat e, reikia užtikrinti, kad nebūtų aukos kaltinamos, kai jos teikia skundus, nes e, mes, jeigu taip darysime, tai ir toliau palaikysime tokią atmosferą. Būtent moterį ir visuomenė ir žiniasklaidos priemonės merks ir toliau. Reikia švietimo, reikia taip pat užtikrinti uh, E, deram elgesį, reikia specializuotų teisėjų, reikia, kad jie gautų daugiau informacijos šioje srityje, nes matome, kad nėra pažangos ir netgi skandalingų situacijų. Ačiū labai. Ir dabar noriu suteikti žodį poniai Afroditis Tampaulį, e, Graikijos e, nacionalinio parlamento nariai. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα υπάρχει από το... Dėkuoju, pane pirmininkė. Nuo 2006 metų Graikija turi įstatymą dėl smurto būtyje, nes būtent šis smurto apraiška e, yra dažniausiai susijusi su smurtu prieš moteris. Tame įstatyme taip pat e, yra nuostatų dėl smurto šeimoje ir numatyta atsakomybė smurtautojams. Mes turime taip pat nulatinę telefono e, liniją, e, kurią galima, telefono numerį, kurio, kurio galima skambinti dėl psichologinės pagalbos ir kitais klausimais. Mūsų įstatymas taip pat e, numato baudžiamojo tarpininkavimo procedūrą. 2017 metais 2012 metų ES direktyva e, buvo perkelta ir e, Ten taip pat yra e, lyčių lygybės nemažai nuostatų. Kalbant apie teisingumą, aspektą. Mes e, ratifikavome Stambulo konvenciją lakušio 17 dieną ir pradėjome konsultacijų e, procesą. Ir e, iki 18 metų pabaigos mes turbūt užbaigsime ratifikavimo procedūrą. Ratifikavimo įstatyme yra numatytos uh, nuostatos, kurios e, numato tam tikras e, priemonės šiame kontekste ir asmenims, e, LGBT asmenims. Mes taip pat bandome imtis e, priemonių, kurios e, padeda optimizuoti statistinių duomenų rinkimą. Mes e, susidurėme su moterų krizių centrų finansavimo, finansavimo problemomis Tie centrai turi būti finansuojami arba iš valstybės e, biudžeto, arba iš kitų e, šaltinių. Galbūt mes e, galėsime taip pat panaudoti tą finansavimą, kuriuo gali pasinaudoti visos konvenciją ratifikavusios valstybės. Prieš tai kalbėjo kalbėtojai minėjo, jog teisėkuros priemonės yra būtina sąlyga įgyvendinti šitai e, konvencijai. Mums labai e, svarbu kovoti su stereotipais ir iš ankstiniu nusistatymu įgyvendinant konvencijos nuostatas. Labai dabar noriu suteikti e, e, žodį tam komiteto nariai, ponia Ajuto. Grazie, prezidente. <laughs> Ok. Grazie, prezidente. Allora, sabato prossimo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kitą šeštadienį, 25 dieną, mes švesime kovos su smurtu, moters, su smurtu prieš moteris dieną ir daugelis e, mano kolegių ir aš dalyvausime įvairiose renginiuose. Aš, pavyzdžiui, lankysiuos vienoje mokykloje. Ir ten aš skatinsiu mūsų jaunimą netilėti apie smurto apraiškas, todėl kad tai turi prasidėti nuo jaunimo, tai turi prasidėti nuo informacijos ir nuo švietimo. Nes Italijoje nėra paprasta e, skūstis. 85 procentai aukų nesiskundžia dėl smurto. Kodėl? Todėl, kad e, tos priemonės, teisėkuros priemonės, nepaisant to, kad įstatymai yra, nėra pakankamos, kad e, užtikrintų tinkamas sąlygas. Pavyzdžiui, e, kol kas dar yra per mažai tų moterų krizių centrų, kurios galėtų prisiglausti, ypač provincijoje. Aš nekalbu apie didelius miestus. Uh, Provincijoje praktiškai iš viso nėra tokių e, centrų, tad ką daro tos aukos e, nukentėjusios nuo smurko? Jos tyli ir nesiskundžia. Toliau e, yra tokių atvejų, kurie atrodo nerimtai. Pavyzdžiui, moteris yra, moteris yra stebimos, persekiojamos ir atrodo, jog tai nieko rimta, tačiau tai su laiku gali tapti labai rimtais teisų pažeidimais ir nusikaltimais. 85 procentai moterų, kaip sakiau, pas mus nesiskundžia dėl tų dalykų. Mes turime skirti pakankamai dėmesio šitiems dalykams ir siekti, kad mes turėtume tinkamą politiką šioje srityje, kad būtų atliekama stebėsena, nes tos nuostatos, e, teisėkuros nuostatos, man atrodo, yra praktiškai priimtinos visiems ir čia nėra ypatingų nuomenių skirtumų. Tai reiškia, kad e, apskritai e, yra konsensusas, kad turime spręsti tas problemas. Ir teisės saugos struktūros policija taip pat yra pasirenkusios veikti. Bet turime siekti, kad e, teisėkoros priemonės uh, E, būtų tinkamai įgyvendinamos. Įstatymai gali būti priimami, tačiau jie turi būti konkrečiai įgyvendinami, tik tuomet jie bus naudingi moteriams. Šnova, e, Slovakijos parlamento nariai. Thank you. Um, ďakujem vám uh, pekne za slovo. Uh, bolo tu spomenuté, uh, boli tu spomenuté príbehy. Ďakujem, už suteiktą žodį. Išgirdome kai kurių moterų patirtį. Aš taip pat žinau puikiai, ką išgyvena moteris aukos, smurto aukos. Maždaug 20 metų dirbau su mergaitėmis, kurios buvo smurto aukos, kurios nukentėjo šeimoje, pavyzdžiui, nuo tėvo. Stambulo konvencija neturėtų mūsų skaldyti. Jeigu Stambulo konvencija yra problematiška kai kurioms šalims, tai dėl tų moterų ir mergaičių jų labui neverskime tų šalių priimti, e, pasirašyti tos konvencijos. Aš suprantu abiejų pusių argumentus. Aš džiaugiuosi, kad Slovakijos teisingumo ministerija pageidauja organizuoti diskusiją šiuo klausimu. Aš kiek suprantu, komisijoje bus e, dis, diskusijos organizuojamos. Štai Slovakijoje vėlgi dvi stovyklos yra. Viena stovykla nori greitai ratifikuoti dokumentą, o kitoje stovykloje yra visi tie ekspertai, kurie nenori ratifikuoti konvencijos. Aš esu iš antrosios grupės. Bet ir toliau dirbsiu su moterimis smurtaukomis, nes 20 metų maždaug jau tai dariau. Ir tikiuosi, kad jūs suprantate, kad kalbu iš patirties, kai sakau, jog ši konvencija nėra galbūt tinkamiausia priemonė. Deja, kai kurie žmonės mano, kad tie, kurie prieš konvenciją pasisako už smurtą, bet taip nėra. Slovakija visai neseniai patvirtino kovos su smurtu įstatymą. 135, 139 iš 145 parlamento narių balsavo už šį teisės aktą. Šiuo įstatymu yra numatoma apsauga aukoms konkrečiai moteriams ir vaikams bei reikalingą finansavimą aukoms. Čia yra numatomas saugus būstas, psichologinė parama. Tai yra būtina. Būtina tai numatyti aukoms. Mes savo nacionalinėse teisės aktuose tai jau turime, dabar turime toliau kalbėti apie tai, kas yra demokratija. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, agradecer la presencia. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti nacionalinių parlamentų atstovams. Šios diskusijos yra labai svarbios. Jau seniai šie klausimų užsimame Europos parlamente ir dabar labai svarbu tęsti e, ratifikavimo procesą. Europos e, Sąjunga turi tą padaryti Ir e, taip pat e, ES institucijose kilo tam tikrų klausimų dėl įgyvendinimo ir tikimės, kad viskas bus padaryta kaip galima greičiau. Taip pat manau, kad tarptautinės struktūros yra labai svarbios tam, kad valstybės narės galėtų priimti savo teisės aktus. Mano šalis Ispanija e, panašiai elgėsi, pavyzdžiui, Europos taryba, Europos sąjunga mus tarsi privertė imtis būsim, būtinų pokyčių ir manau, kad ši konvencija yra puikiai priemonė, bet taip pat norėčiau pasakyti, kad tai turėtų būti e, priemonė, kurią ratifikuosime ir daugiau nieko nedarysime. Reikia, kad e, valstybių narių vyriausybės ir Europos Sąjunga akcentuotų, jog nepakanka ratifikuoti konvencijos. Tai nėra galutinis tikslas. Mes turime e, dirbti kovodami su e, smurtu lyties pagrindu, apie tai kalbam jau seniai. Taigi reikia dirbti toliau, e, statymai yra būtini, tai yra būtina salga, bet nepakankama ir mes turime, e, aišku, gyventi realybėje, kuri yra nepaprastai sudėtinga. Man skaudu, kad kalbant apie E, smurto lyties pagrindų kažkas savo, kad tai yra ideologijos dalykas. Labai apmaudu, kad taip yra ir labai e, apmaudu, kad čia minimi tokie dalykai, bet tiek. Ir dabar baigdamas norėčiau dar pasakyti vieną dalyką. E, smurtas prieš moteris yra pasiekmi augančios neligybės. Mes dirbdami Europos parlamente šiame komitete norime pasidžiaugti lyčių lygybės instituto puikiu darbu ir matome iš duomenų, kad e, didėjant skirtums net to, pavyzdžiui, neligybei, atlyginimų, pensijų skirtumams darbo rinkoje neligybė e, daugie smurto ir mes turime siekti įveikti tas problemas. Ir man susidaro įspūdis, kad Europoje matome, kad stiprėja vėl e, patriarchalinių tam tikrų e, elementų, kurie, man atrodo, jau buvo praeities dalykas ir neligybės e, dinamika, tos patriarchalinės struktūros vėl tarsi, tarsi palaiko smurtą ir mes turime galvoti apie tai, kaip kovoti su priežastėmis, e, siekti panaikinti skirtumus tarp vyrų ir moterų daugelės ryčių. Ir taip pat noriu pasakyti, kad neligybė matosi ir ES lygmenių. Ne komisija, ne e, kalta dėl to, ne parlamentas, bet taryba labai dažnai blokuoja uh, E, įvairias priemonės, pavyzdžiui, e, kvotos valdybose, kiti teisės aktai. E, pasiūlymai yra blokuojami taryboje. Ir aš norėčiau baigdamas paprašyti, kai ko, kadangi tarp mūsų yra nacionalinių parlamento atstovai, spauskite savo vyriausybės, kad jos taryboje nebeblokuotų tų dalykų. Mes e, bandykime e, suteikti postumį. Mes turime bendradarbiauti ir man atrodo, kad toks bendradarbiavimas yra būtinas tam, kad būtų panaikintas tas blokavimas ir kad galėtume e, ateitie geriau dirbti kovodami su smulkiais smurtu ir neligybę. Dabar noriu suteikti žodžių poniai, poniai Suzana Camarero Benitez, Ispanijos parlamento nariai. Muchísimas gracias, eh, presidenta. Dėkuoju kaip daug kolegų m, mm, iš parlamento ir kaip e, kongreso atstovė kalbėjo Ispanijoje, kova su smurtu e, lyties pagrindu yra valstybinės svarbos dalykas ir mes esame patvirtinę teisės aktų nuo 2003 metų, pavyzdžiui, dėl apsaugos priemonių, dėl priemonių kovojant su smurtu lyties pagrindu, taip pat e, teismo procesai atitinkamai vyksta siekiama uh, kad nebūtų viktimizuojamos aukos, taip pat yra vaiko apsaugos e, įstatymas ir įvairios priemonės, e, kurios yra įgyvenamos pagal Istanbulo konvenciją, pavyzdžiui, e, prievartinių santokų draudimas ir panašus dalykai. Taip pat mes labai akcentuojame pagalbą aukų aukoms. Ispanija ratifikavusi yra, kaip buvo pasakyta, Stambulo konvencija ir mes toliau gyvename priemonės. E, yra teisės aktai primami, taip pat strategijos planai ir yra pasirašytas valstybės paktas dėl kovos su smurtu lyties pagrindu. Mes turime e, dviejus parlamento rūmus, kongresą ir senatą. Kongreso e, atstovė pasako, kaip viskas e, vyko ir aš noriu pasakyti, kad gruodžio mėnesį senatas taip pat tvirtins šį paktą. Ir taip pat E, noriu pasakyti, kad visos e, partijos, visos frakcijos parlamento susitelkė, mes e, nesilaikėme savo ideologinių skirtumų, siekėme kaip galima geriau apsaugoti aukas ir atsirado politinė valia ir skirta bus ateinantiems metams milijardas eurų, kad mes galėtume dirbti. Ir taip pat noriu pasakyti, kad 267 priemonės patvirtinės yra Senatas e, kovos su smurtulties pagrindų srityje. Mes e, taip pat siekėme priderinti visas e, priemonės, atsirandant naujai realybei. Ir vakar buvo minima pasaulinė vaiko diena, 25 diena buvo, bus minima tarptautinė kovos su smurtu lyties pagrindų diena. Ir noriu pasakyti, kad e, mes turime galvoti ir apie nepilnamečius, e, kurie kenčia nuo smurto. Mes e, turime priemonių, kurios skirtos vaikų apsaugai, paauglių apsaugai ir mes turime siekti kaip galima geriau juos apsaugoti, nes jie yra labiau pažeidžiami. Reikia taip pat kalbėti apie e, socialinių tinklų kontrolę ir e, taip pat kovoti su e, smurtu, kuris tarsi tampa įprastu reiškiniu. Mes patvirtindami valstybės paktą kreipiame dėmesį į prevencinės priemonės, Apie tai kalbėjo ir Italijos senato atstovė. Galvojame, kaip galime geriau apsaugoti paauglius, paauglės mokykloje, minimos ir naujosios technologijos, e, kaip e, jų pagalba galvojama suteikti informacijos, taip pat ir e, mokytojams yra numatomos švietimo priemonės. Taigi e, vaikai, e, švietimo sistemos darbuotojai, policininkai turėtų gauti daugiau informacijos, socialinės apsaugos tarnybų darbuotojai, socialiniai darbuotojai ir bus rengiamas taip pat kampanijos, kurios konkrečiai bus skiriamos vaikams. Uh, ir, kaip buvo pasakyta anksčiau, mes akcentuojame e, smurtautojo atsakomybę. Dėl apsaugos taip pat aš, gerbiam pirmininkė, baigsiu. Noriu baigdama pasakyti, kad mes siekime gyventi priemonės, kurios e, leistų geriau įgyvendinti teisės aktus ir, pavyzdžiui, kad nebūtų naudojami, siekiam užkirsti kelią, kad smurtautojai nenaudotų vaikų, siekdami pakengti moterims. Ir, pavyzdžiui, yra numatytos priemonės, kurios e, riboja pasimatymus su tėvais kol vyksta tyrimas, yra numatytos specialios vietos, kur e, galima susitikti. Ir taip pat e, ne, yra numatyta galimybė nesuteikti galimybės globoti vaikus e, tėvui ir tokiu būdu siekiama kaip galima geriau apsaugoti nepilnamečius. Teikiama ne tik teisinė pagalba, bet ir psichologinė pagalba. Uh, nemokama. Ir tai yra priemonės, kurios skirtos sugriauti tam smurto ratui. Ir e, dar norėčiau padėkoti už šią galimybę pasikeisti pažangėją praktiką, mes turime dirbti savo šalyse, kad kovotume su smurtu lyties pagrindu. Europos Sąjunga be e, smurto lyties pagrindu. To turime siekti. Ačiū. Ačiū labai ir uh, Aš tiesiog tik prašau šiek tiek trumpiau kalbėti, todėl, kad yra dar daug norinčių kalbėti ir mes neturim tiek daug laiko, o informacija, kurią jūs pasidalinat gerąją patirtimį, iš tikrųjų yra be galo reikalinga ir Europos parlamento nariam, ir, ir, ir valstybėm nariam tarp, dirbant kartu. O dabar noriu suteikti žodį ponui Vinko Gorenak, Slovenijos e, parlamento nariui. Ladies and gentlemen, <clears throat> the Republic of Slovenia signed Ponios ir ponai, Slovenija pasirašė Stambulo konvenciją 11 metų rugsėjo 8 dieną, o ratifikavo 15 metų vasario 5 dieną. Norėčiau trumpai paaiškinti, pristatyti, kaip mes įgyvendiname Stambulo konvenciją. Toliau kalbėsiu slovėnų kalbą. mes pakeitėme baudžiamąjį kodeksą, jame yra naujų nuostatų dėl, pavyzdžiui, ankstyvų priverstinių santokų arba persekiojimo, sekimo, pavyzdžiui, elektroninėmis priemonėmis. Mes taip pat dėmesį skiriame duomen, duomenų apsaugą. Na ir dar taip pat patvirtinome rezoliuciją nacionalinę programą vyrų ir moterų lygybei. Čia yra tokie prioritetai, kaip pavyzdžiui visiškas smurto prieš moteris netoleravimas. Na ir dar konkretesni, kokiegi tikslai būtų šioje srityje. Tai bus nustatyta rezoliucijoje dėl nacionalinės programos kovojant su smurtu namuose ir prieš moteris. Šiuo metu ši rezoliucija yra rengiama ir mes ją turėtume patvirtinti jau gana greitai. Dar norėčiau paminėti kitų e, projektų, kurie vyksta Slovenijoje šioje srityje. Pirmiausia, norėčiau paminėti projektą smurtas prieš moteris ir kitą projektą sustabdykime internetinį smurtą prieš moteris ir mergaitės. Taip pat NVO e, projektai lygioms galimybėms tarp lyčių. Na ir dar pabaigai šiek tiek statistikos iš policijos norėčiau pateikti. Slovenijoje duomenys buvo surinkti nuo ratifikavimo konvencijos. Taigi pirmiausia, tokie smulkus pažeidimai. Čia būtų būtinis smurtas, smurtas namuose, pavyzdžiui. Tokių pareiškimų skaičius sumažėjo, bet netiek ir daug. Taip, bet kita vertus, baudžiamieji nusikaltimai šeimoje kai auka yra moteris, smarkiai sumažėjo tokių nusikaltimų skaičius. Mes e, baigiame e, antrą mūsų diskusijos dalį apie e, padėtį valstybėse narėse. Taip, bet aš noriu pasakyti, kad dar liko penki užsiregistravę, kurie galės kalbėti sekančioj paneliniai diskusijos. Sekančioj paneliniai diskusijoj tikrai galėsite, turėsite galimybių dar pasisakyti visi. Užsiregistravę iš nacionalinių parlamentų yra dar penki. Registraciją tokiu būdu baigiame nes iš tikrųjų neužteks visiems laiko. Ir dėkoju visiems, kurie e, e, šiandien kalbėjo ir Europos parlamento nariai, ir nacionalinių parlamentų nariai. Ir taip pat, e, kadangi gerai sakė kai kurie kolegos, kad e, reikia dirbti, reikia tam tikros spaudimo supratimo, ypatingai taryboje, kada svarstomi klausimai, tai šį pusmetį pirmininkauja Estija, kitą pusmetį pirmininkaus Bulgarija. Labai noriu paprašyti e, Bulgarijos E, nacionalinio parlamento narių irgi bendradarbiauti ir, ir, ir tiesiog e, pasiekti gerų rezultatų, e, gerų rezultatų ratifikuojant Stambulo konvenciją ir apskritai priimant taryboje tinkamus sprendimus dėl smurto prieš moteris panaikinimo. O e, mūsų trečiosios diskusijos dalis kelias link ES prisijungimo e, prie e, Stambulo konvencijos ir aš noriu e, pakviesti E, panelistus, kurie kalbės. A, dėkoju antro, antrosios diskusijos dalyviams, dalyviams, dėkoju už pasisakymus. Um, Thank you very much for all Thank you. Thank you. panelists, Thank you. and we will start our last panel discussion. Yeah. <laughs> Ir dabar noriu pakviesti, e, noriu pakviesti išdai diskusijai ponę e, Lyzą Ovir, Estijos parlamento narę, ponę Gulsiun Bilgehan, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos narę ir ponę Laura Albu, European Women's Lobby vykdomojo komiteto narę. Šau.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 Taigi, kolegos, pradedame mes paskutinę mūsų e, šiandienos posėdžio dalį. Ir, ir aš dabar norėčiau suteikti e, žodį poniai. Pone Lizai Ovir, Estijos parlamento teisės ir ES reikalų e, komiteto nariai. Prašau, ponė Liza Ovir, jūs turite septynės minutės. Madam Chair, members of Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponas ir ponai, visų pirma norėčiau padėkoti už šią iniciatyvą ir už kvietimą pasisakyti tokią svarbę temą. Aš kalbėsiu savo gimtąją kalbą, estų kalbą. Stambulo konvencija Penkta 2011 metais e, Estija pasirašė 14 metų gruodžio mėnesį šią konvenciją ir šiandien mes jau galime pasakyti, jog e, rugsėjo pabaigoje mūsų parlamentas patvirtino šią konvenciją. Ši konvencija užkerta kelią bet e, kokiam smurtui, visoms jo apraiškoms moterų atžvilgių ir įtvirtina vyru ir moterų lygybę. Kita vertus, yra pabrėžiama, jog Europoje vis dar yra per daug smurto ir čia kalba sukasi ne apie šeimos problemas, bet apie socialinio pobūdžio problemas, apie tas problemas, kurios turi būti sprendžiamos valstybinių lygmenių 50 procentų Estijos piliečių yra susidūrę su smurtu būtyje, namuose arba matė tokio smurto apraiškas e, kitur. Aišku, Estijoje toks smurtas yra smerkiamas, tačiau 10 procentų Estijos piliečių mano, kad toks smurtas yra neišvengiamas dalykas. Labai dažnai pačios aukos yra kaltinamos. 40 procentų estų mano, kad aukos bent iš dalies pačios yra kaltos. 70 e, procentų smurto apraiškų įvyksta tarp e, sutoktinių ar partnerių. 80 procentų smurtautojų yra vyrai, o aukos beveik visuomet yra moteris. Estija buvo atlikta tyrimų, siekiant išsiaiškinti, koks pro problemų rimtumo mastas. Ir 15 metų tyrimas parodė, jog jog 61 tūkstantis moterų Estijoje nukenčia nuo e, psichologinio ar psichinio smurto. E, aišku, tai e, suteikia mums pakankamai informacijos apie padėtį ir apie tai, kaip turi būti kuriama visuomenė be smurto. 16 metais buvo atliktas tyrimas dėl ekonominio tokio smurto poveikio. Tai e, kainuoja valstybei labai daug, kaip paaiškėjo. Valstybė dažniausiai atlygina žalos e, atlyginimo išlaidas. Tačiau aukos dažnai nukenčia psichiškai, ne tik materialiai. Jeigu žala yra materialinė, tai ją patiria taip pat ir darbdaviai ir kiti subjektai. Smurtas namuose kainuoja 216 milijonų eurų per metus e, Estijoje vidutiniškai. Tai taip pat e, rodo, kodėl Estijos policijai tokio pobūdžio smurtas yra prioritetinis klausimas. Mes e, savo įstatymuose esame padarę kai kurių pakeitimų, be kita ko ir baudžiamajame kodekse, rengdamiesi gyventi Stambulo konvenciją. Dabar mūsų įstatymų nuostatos geriau reglamentuoja paramos aukoms centrų veiklą. Taip pat uh, užtikrinama geresnė prieiga prie tokio pobūdžio paslaugų ir geresnis tokių paslaugų finansavimas. Baudžiamasis kodeksas iki šiol turėjo kai kurių spragų. Pavyzdžiui, nebuvo nuostatų dėl lyties organų žalojimo, dėl priverstinių santokų ir priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo. Dėl nuostatų reglamentuojančių seksualinį priekabiavimą Estijoje vyko diskusija ir tai labai žiniasklaidoje aptarės, aptariamas klausimas buvo. Komet aš dirbau ties tais e, pakeitimais, aš supratau, jog seksualinis priekabiavimas nebuvo laikomas e, prioritetiniu dalyku Estijoje, nes apskritai nebuvo teisinių nuostatų, kuriuose toks dalykas, tokia savoka buvo minima. 53 procentai jaunesnių, ne, vyresnių nei 15 metų moterų yra susidūrusios su seksualinio prikabėjimo atvejais. 30 procentų moterų susidūrė su fiziniu prikabėjimu, tai yra su uh, E, priverstiniais bučiniais ar e, priverstinėmis lamonėmis. Tad tie skaičiai rodo, jog su tokiomis smurko, smurto apraiškomis yra pakankamai dažnai taikstomasi, nepaisant to, kad tas smurtas palieka labai rimtų e, pėtsakų. O žiūrint į teismo praktiką, tai yra buvusi tik viena uh, teismo byla susijusi su seksualiniu e, priekabiavimu, tad buvo absoliučiai aišku, kad teisėkoros priemonės buvo nepakankamos. Aišku, seksualinis priekabiavimas gali būti uždraustas įstatymu, tačiau to dar nepakanka, kad moteris e, būtų apsaugomas. Dabar mes e, matome, kad e, šių nuostatų prieimimas buvo tinkamas e, žingsnis po šių e, naujų nuostatų prieimimo 55 skundai buvo registruoti policijoje. Aišku, kol kas tai yra dar tik pradžia. Estija žengė nemažą žingsnį į priekį, primdama tas nuostatas ir tuo būdu jinai parodė, jog nori uh, padėti moterims, remti jas, apsaugoti ir taip pat taikyti sankcijas tiems, kas smurtauja prieš jas. Labai svarbu diskutuoti šitą temą žiniasklaidoje ir, ir kitais lygmenimis. Aš suprantu, jog mes padarėme nemažai pastangos informuodami mūsų visuomenę šitais klausimais. Tačiau, matydami, kas vyksta pasaulyje, mes matome, kad dar daug reikia nuveikti. Teiktų žodžių poniai Gilsun Bilgegan, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos nariai. Nuolatiniai pranešėjai smurto prieš moteris klausimais. Prašau. Merci, Madame la Présidente. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Aš matau, kad salėje daugiau ponių negu ponų, bet tai normalu, mes esame įpratę, kad kuomet nagrinėjamas toks klausimas, daugiau būna moterų negu vyrų. Bet aš labai džiaugiuosi, galėdama šiandien dalyvauti šiame e, posėdėje ir pasikeisti mintimis su jumis tokia tema, kuri mums labai svarbi. Tai yra kovos su smurtu prieš moteris tema. Europos Sąjunga e, birželio mėnesį mums nusinti labai teigiamą signalą dėl konvencijos ratifikavimo. Tai yra pirmasis pamatinis akmuo tame pastate, kurį mes norime pastatyti, kovodami su smurtu prieš moteris. Europos tarybos parlamentinė asamblėje, parlamentinė asamblėje aš esu pranešėję šituo klausimu. Taip pat e, jau keletas metų, kaip esu e, pranešėję e, kovos su diskriminacija klausimų. Europos taryba dabar rengia pranešimą apie priverstinės vedybas ir apie seksualinę prievartą. Kaip jūs žinote, smurto, kovos su smurtu prieš moteris rytyje dar reikia nuveikti daug dalykų. Aišku, dabar visur Europoje įmamasi priemonių kovojant su šiuo reiškiniu, tačiau mąstymas keičiasi lietai. Aš esu Turkijos e, parlamentarė, mano valstybė pirmoji ratifikavo e, šią e, konvenciją. Neveltui ta konvencija yra Stambulo konvencija. E, reikėjo labai daug drąsos, tai nebuvo e, E, lengva, tačiau įgyvendinant tą konvenciją reikia labai daug pastangų. Kaip sakė antropologas ir Prancūzijos mokslo akademijos narys ponas Eritie, kuris mirė praeitą savaitę, čia kalba sukasi apie prigimtį, apie e, smurtaujančią ir dominuojančią prigimtį, kuri kartais yra gyvuliška. Tačiau iš tikrųjų galbūt taip nėra. Tai yra ne gamta, bet tai priežastis yra ne gamta, priežastis yra kultūra. Ir todėl mes turime galvoti apie kultūrą ir apie tai, kaip pakeisti mąstymą ir kaip pakeisti padėtį. E, Europos tarybos e, žmogaus teisų tarybos manimų šios konvencijos tikslas nėra greuti šeimą, jos tikslas yra apsaugoti moteris. Ši konvencija yra saistantis teisinis instrumentas, teisinė priemonė, kurią gyvendinti turi valstybės. Bet visų pirma, tai yra teisinė priemonė. Kai buvo pasakyta, Stambulo konvencija pripažįsta smurtą prieš moteris moterų teisių pažeidimu ir e, diskriminavimu. Aukos yra šitos konvencijos dėmesio centre. Prevencinės priemonės, taip pat sankcijos smurtautojams yra taip pat labai svarbus aspektas. Šiandien mes turime toliau skleisti informaciją, e, apie būtinybę skubiai imtis priemonių apsaugant moteris nuo tokias smurto, o tam reikia, kad valstybės narės prisimtų įsipareigojimų dėl aukų apsaugos ir jų e, paramos, įgyvendindamas atitinkamas teisinės nuostatas. Stambulo konvencija numato teisinę sistemą, beprecedentinę teisinę sistemą, įgalinančią kovoti su tokiu smurtu. Parlamentai ir parlamentarai vaidina čia labai svarbu vaidmenį. 70 straipsnis suteikia nacionaliniams parlamentams esminį vaidmenį įgyvendinant e, konvencijos nuostatas. Pirmą kartą nacionalinių parlamentų vaidmuo įgyvendinimo srityje yra pripažįstamas e, tokioje konvencijoje, sutartyje. Tačiau kai yra klausimas, kaip, Europo, kaip nacionaliniai parlamentai gali veiksmingai dalyvauti tame procese ir kaip jie gali konkrečiai užtikrinti tinkamą konvencijos įgyvendinimą. Visų pirma, turime priminti nacionalinių parlamentų pirminį vaidmenį. Tai yra numatyta Istanbulo konvencijoje. Parlamentai balsuodami ir priimdami teisės aktus turi numatyti tų prievolių įgyvendinimą, kurios išplaukia iš Stambulo konvencijos. Parlamentai taip pat turi atlikti reikiamus teisinius pakoregavimus tam, kad nacionalinės teisinės sistemos būtų suderintos su konvencijos nuostatomis priimant valstybės biudžetą, o tai taip pat nacionalinių parlamentų prerogatyva, e, taip pat turi būti įmamasi atitinkamų e, veiksmų. Tai pasireiškia, pavyzdžiui, e, kuriant moterų apsaugos centrus. Nacionaliniai parlamentai turi esminės svarbos svertų savo rankose. Biudžetinės prerogatyvos parlamentams leidžia imtis tokių priemonių, kurios e, būtų pakankamos įgyvendinant e, konvencijos nuostatas. Aš e, savo valstybėje su opozicinėje partijoje, tačiau vyriausybės ir parlamentai turi labai daug priemonių savo rankose. Parlamentai gali prašyti informacijos apie priemonės, kurių imasi vyriausybės įgyvendindamos Stambulo konvenciją. 11 metais parlamentinė Europos tarybos asamblėja pareikalavo, kad nacionalinių lygmenių būtų įgyvendinamos ir kūriamos tam tikros specifinės struktūros atsakingos už tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo stebėseną. Tad čia turi būti keliami klausimai ir gaunami atsakymai. 14 metais parlamentinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kurioje yra pabrėžiama nacionalinių parlamentų svarba žmogaus teisių srityje. Aš su to visiškai sutinku. Labai svarbu, kad e, parlamentai bendradarbiautų su specializuotomis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis šioje srityje. Tai yra būtina sąlyga tam, kad e, parlamentai gautų nepriklausomos informacijos iš ekspertų ir kad galėtų imtis tinkamų priemonių tolesniam Stambulo konvencijos įgyvendinimui. Aišku, nepakanka vien, vien, vien tik tai stebėti vykdomosios valdžios veiksmus. Parlamentai turi tiesiogiai dalyvauti pranešimų rengime. 70 Stambulo konvencijos straipsnis užtikrina parlamentams galimybę dalyvauti tokiuose procesuose. Čia kalba sukasi apie grevio vertinimą, Ir labai svarbu, kad parlamentai čia taip pat turėtų galimybę tarti savo žodį. Labai e, svarbu taip pat e, akcentuoti parlamentinių e, tinklų svarbą mūsų aptariamoje srityje. Šiandien iš ryto šią temą mes labai turningai diskutavome su ekspertais ir e, parlamentarais. Baigdama noriu pasakyti, jog Stambulo konvencijos dėka smurtas prieš moteris Europos ir tarptautinių lygių yra pasme, tinkamai pasmerkiamas, tačiau mes turime dėti ir tolesnės pastangas kovodami su e, šiuo reiškiniu. Dėkuoju uždėmesi. Noriu suteikti žodžių poniai Laurai Albu, European Women's Lobby vykdomojo komiteto nariai. Prašau. The... Dėkuoju, kad pakvietėte į šį renginį, e, kuris skirtas paminėti tarptautiniai dienai e, kovos su smurtu prieš moteris smurtu lyties pagrindu. Norėčiau pristatyti Europos moterų lobį. Tai yra didžiausia Europoje koalicija nevyriausinių organizacijų, kuri gina moterų teisės. Mes veikėme visose valstybėse narėse, taip pat Serbijoje, Makedonijoje, Turkijoje. Aš taip pat e, pati vadovauju Rumunijos moterų lobiui. Mes 20 e, metų jau turime stebėsenos centrą ir kovojame e, už tai, kad būtų nutrauktas smurtas prieš moteris ir mergaitės. Mes e, informuoti visuomenę siekėme rinkti duomenis ir siekėme, kad smurtas prieš moteris būtų vienu iš prioritetų politikų darbo tvarkėje. Praėjo 20 metų nuo mūsų veiklos pradžios ir uh, atrodo, kad dabar matome dvipusę realybę. E, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad moterų organizacijos nėra rimtai vertinamos. Ir mes labai džiaugiamės, kad įvyko e, daug politinių poslinkių e, vien dėl to, kad veikia Stambulo konvencija. Šiais metais yra ES sutelktų veiksmų kovojant su smurtu prieš moteris metai. Šie metai taip pat yra tie metai, kai ES pasirašė Stambulo konvenciją. Praėjo 22 metai nuo uh, Pekino veiksmų platformos patvirtinimo ir ES siunčia labai stiprų signalą apie savo ryštą kovoti su e, moterų teisų pažeidinėjimu. Tačiau dar reikia daug ką padaryti ir tai yra kita realybės pusė. Aš nebekartosiu statistinių duomenų, nes prieš mane kalbėjo prelegentai jau e, daug skaičių pateikė, bet aš noriu pasakyti, kad e, E, mes matome, apie tai kalba mūsų ekspertai, kad ne vienodai yra apsaugomas ES moteris. Deja, nacionaliniai teisės aktai ir politika e, kovos su smurtu, e, dėl smurtų lyties pagrindų yra ne vienoda valstybėse narėse. Ir Europos parlamentas yra patvirtinęs nemažai teisės aktų, labai stiprus teisė, yra pasiūlymas patvirtintas rugsėjo mėnesį didelę balsų daugumą ir e, labai svarbu, kad nežiūrint tų patvirtintų aktų nebūtų taip, kad moteris negalės pasinaudoti teisingumu, teisingumo sistema kiek dar reikia mums informacijos, kad pradėtume veikti, kiek dar moterų turi būti sumuštų, išprievartautų ar nužudytų Europoje. Tai yra nebeprimtina. Uh, Daugiau negu 25 Europos pilietinės visuomenės organizacijos prisijungė prie mūsų pasiūlymo sudaryti Europos koaliciją skirtą išgyventi smurtui prieš moteris ir mergaitės. Mes taip pat galvojame apie benamius, LGBTI, romus, pagyvenusius asmenis ir e, Norime taip pat, kad būtų apimtos tos visos kategorijos ir ES e, ryštingai veiktų siekdama išgyvendinti smurtą prieš moteris. Taip pat e, norime, kad e, moteris galėtų gyventi gyvenimą be smurto ir e, tai turi ta mintis turi būti siejama su ES ratifikavimu Stambulo konvencijos. Ir mes tikimės, kad pirmininkaujant Estijai šis klausimas liks prioritetu ir kad bus pasiekta pažangos ratifikuojant konvenciją ir taip pat, kad bus patvirtintas e, stiprus Elksenos kodeksas. Smurtas prieš moteris ir mergaitės yra Europos problema, dėl to reikia Europos politinio atsakymo. Dabar turime galimybę dirbti kartu ir ieškoti geriausių būdų gyvendinti svarbiausias Stambulo, Stambulo konvencijos nuostatas skirtas užkirsti kelią smurtui prieš moterį prieš moteris apsaugoti aukas ir e, nubausti kaltuosius. E, valstybių narių lygmenių, ES lygmenių reikia imti stiprių veikų veiksmų ir pereiti nuo diskusijų apie tai, kas yra e, bendra kompetencija ES ir valstybių narių, kas yra ES kompetencija. Reikia pereiti prie e, konkrečių veiksmų ir reikia siekti, kad būtų ratifikuota Stambulo konvencija per ateinančius e, mėnesius ir kad būtų išplėstos ES kompetencijos šioje srityje kaip galima e, labiau reikia, kad pirmininkaujančios Bulgarija, pirmininkausiančios Bulgarija ir Austrija taip pat dirbtų toliau e, šioje srityje. Mes 20 metų raginame imtis priemonių kovojant su smurtu prieš moteris. Matome tam tikrus pokyčius, bet norime tikrų pokyčių, ne tik tai e, reformos kažkokios abstrakčios. Tai ko mes norime? Pirmiausia, kad ES ir valstybės narės pripažintų e, kad e, bet kokia smurto prieš moteris e, forma yra tarsi e, bendras, e, ben, tai yra smurtas, e, kuris pasireiškia dėl to, kad moteris yra moteris. Ir mes norime taip pat, kad būtų apsaugos sistema numatyta aukoms, kaip galima geresnė. Taip pat mes e, norime, kad būtų stipri ES strategija patvirtinta dėl lygybės tarp vyrų ir moterų, kur, kurioje būtų sprendžiamos struktūrinės problemos, kurios prisideda prie smurto prieš moteris ir mergaitės. Uh, E, su šiais savo bendraisiais reikalavimais mes norime, kad būtų paskirtas ES koordinatorius, kuris dirbtų kovos su smurtu prieš moteris ir mergaitės srityje, e, kad tas asmo turėtų tvirtus įgaliojimus ir galėtų derinti ES institucijų ir agentūrų veiksmus, taip pat e, galėtų paremti veiksmus, kurie gyventami nacionalinių lygmenių. Taip pat mums reikia konsultacijų dėl tvaraus finansavimo moterų organizacijoms, kurios teikia paramą e, moteriams ir mergaitėms nukentėjusioms nuo smurto. Reikia taip pat informuotumo geresnių kampanijų. Rugsėjo mėnesį parlamentas didelę balsų daugumą balsavo už rezoliucijos, kuria raginama ratifikuoti Stambulo konvenciją ir taip pat paraginta patvirtinti ES strategiją dėl kovos su smurtu prieš moteris ir imtis tolesnių ES teisėkuros veiksmų šioje srityje. Mes norime pasinaudoti progą ir padėkoti poniai Anai Marijai Koracai Bild ir poniai Revo Dalion Bonfoy už jų labai svarbų e, darbą ir e, ryštą. Smurtas prieš e, moteris nėra kažkoks abstraktus dalykas, moteris apie tai kalba ir reikalauja, kad kaltė būtų perkelta kaltininkui o ne joms. Ir MeToo judėjimas taip pat uh, yra labai svarbus. Atsiranda vis daugiau balsų, nebegalima jų ignoruoti. Yra penelik garsus kaip viena. E, Įkvėpianti feministė sakė, nėra be balsių žmonių, yra tik tai tyčia palaikoma tyla arba dalykai, kurių nenorima išgirsti. Ta galima pasakyti apie, e, kalbant apie specialias grupės, pažeidžiamas, pavyzdžiui, migrantės moteris, e, neįgalios moteris ar skurdžiai gyvenančios moteris. Taigi jau dabar e, turime nutraukti tylą ir dirbti. Ir aš galiausiai norėčiau pakviesti jūs į mūsų konferenciją, Stambulo konvenciją. Kokia kokios politikos priemonės pavers įsipareigojimus realybę. E, ši konferencija vyks Vokietijos e, nuolatinė atstovybė ir Europos Sąjungos e, gruožio 6 dieną. Konferencija rengiama Europos tarybos iniciatyva. Taip pat Jūs galite sekti mus socialinėje žiniasklaidoje. 16 e, dienų bus skirta kovoti su smurtu prieš moteris ir mergaitės. Ačiū. Parlamento pranešėjoms dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos ir pirmiausiai ponė Aina Marija Gorasa Bild, FAM komiteto bendra pranešėja. Prašau, jūs turite penkias minutės ir nedaugiau. Five minutes and not, not more. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems kolegoms. Man atrodo, jog tai yra puikia proga, labai svarbi proga kartu su nacionaliniais parlamentais imtis bendrų pastangų ir e, prisimti atsakomybę dėl šios konvencijos ratifikavimo. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti Laurai už, ta, už skatinimą ir akcentavimą, jog tai skubiai darytinas darbas ir taip pat už puikiai atliekamą pilietinės visuomenės e, e, darbą įgyvendinant e, šią konvenciją kasdien. Labai dažnai tas smurtas yra labai paplitęs Europoje ir dažnai toleruojamas. Per šią konvenciją mes suteikėme galimybę išgirsti aukų balsą. Mes e, taip pat matome viešose vietose, namie, kitur, internete, socialiniuose tinkluose smurto apraiškose. Tai yra naujas reiškinys, atsiranda naujos šios smurto apraiškos, pornografija, seksualinė prievarta ir tai daro labai neigiamą įtaiką e, daugybę įgyvenimo. gyvenimo Mes taip pat matome, kiek daug yra priekabiavimo darbo vietose ir kaip jis yra paplitęs. Ir čia paminėtina kampanija Me Too. Moteris prieš 30-20 metų vakar ir šiandien vis dar kenčia e, nuo to smurto. E, aš Labai džiaugiuosi, kad moteris dabar drįsta e, sukilti prieš tai, kalbėti ir e, labai didelį, frustra, labai didelį frustraciją sukelia tie atvejai, kuomet jos e, skundžiasi, tačiau niekas po to nevyksta, jos nėra išgirstamas, jos patiria daug gėdos ir, ir, ir, ir kitų problemų. Jeigu jūs norite toliau siekti karjeros, turėti darbą. Ir kartais tos aukos yra pamirštamos ir nerimiamos net ir kitų moterų. Jeigu jūs norite siekti toliau karjeros, kartais jūs dėl to tylite, tačiau reikia keisti mąstymą, reikia kovoti su stereotipais ir turime kurti pagarbos kultūrą. Ir turime ją dėkti taip pat vyrams ir uh, ir, ir berniukams. Taip pat e, labai svarbu keisti požiūrį į smurtautojus ir į aukas, nes dažnai patys moteris, pačios aukos yra laikomas kaltomis dėl to smurto ir dėl to jos e, tyli, dėl to jos patiria gėdą. Aš e, noriu paminėti vieną renginį Švedijoje, Šimtas teatro aktorių Švedijoje garsiai skaitė pasakojimus apie moteris tokio smurto aukas. Ir aš tikiuosi, kad jūs girdėjote apie tokį e, renginį, nes tai įgalina moteris E, pasmerkti tą smurtą, kalbėti apie tai, taip pat patikėti, kad verta tai daryti, nes e, e, jeigu yra padaromas toks nusikaltimas, tai bus ir atpildas už jį, bus sankcijos. Griežtos sankcijos ir smurtautojai turi būti nubaudžiami. Buvo pasakyta, jog dažniausiai tai būna vyrų prievarta moterų atžvilgių. Moteris e, turi nepasiduoti tam. Moteris yra, e, turi būti šio, šio laikinė, stipri. Reikėtų taip pat paminėti vadinamosius garbės e, nusikaltimus, kurie yra labai baisus, todėl kad e, šeima, klanas taikstosi su tokiais e, nusikaltimais. Kartais tais e, taikstosi ir moteris. Ir nėra jokių priežasčių susitaikyti su jokia religija, e, jokia kultūra negali toleruoti to. Ir mes turime apskritai atskirti religiją nuo tokio smurto ir, ir piknaudžiavimo. su e, Kristina. Mes e, kartu tai esam pranešėjos ir mums iškylo nemažai įvairių kliučių ir problemų siekiant, kad, Europos, e, kad Europa prisijungtų, Europos Sąjunga prisijungtų prie šios konvencijos. Konvencijos. Kodėl buvo taip sunku? Todėl, kad nėra pakankamai e, bendrų priemonių. Mes turime kurti tokią sistemą, kur būtų bendros priemonės įgyvendinamas. E, Todėl aš norėčiau pakviesti dėti daugiau pastangų, kad daugiau valstybių narių ratifikuotų šią konvenciją. Estija, pavyzdžiui, ratifikavo. Taip pat yra daug nesusipratimų dėl lyties apibriešties. Aš taip pat norėčiau pakviesti ir Europos tarybą patikslinti šią savoką, nes smurtas prieš moteris dažniausiai atsiranda dėl to, kad jos yra būtent moteris. Ir aš manau, kad mes turėtume rodyti nulinę toleranciją smurtui prieš moteris. Dėkuoju išdėmesi. Žodžiu poniai Kristin Revo Dalion Bonfoa, Lybė komiteto bendra pranešėjai. Skritė penkias minutės. Merci, Madame la Présidente, et, et merci surtout. Ačiū pirmininkė, dėkoju visoms kalbėtojams, visiems kalbėtojams, visiems parlamentarams taip pat, kurie e, šiandien savo buvimu, buvimu rodo, kad mes visi kartu veikiame bendro tikslo vardan. Matome, kad pagaliau įmama apie tai kalbėti. Mes privalome veikti, mums yra tekusi didžiulė atsakomybė. Kartu su bendra pranešėja Korasa Bils mes atsakingos už Europos parlamento pasirašymą ir ratifikavimą Stambulo konvencijos. Todėl labai svarbu dabar skubiai ratifikuoti šią konvenciją tam, kad ji būtų realiai įgyvendinama, tam, kad prevencija, apsauga ir persekiojimas nusikaltelių būtų pagaliau įgyvendinamas. Taigi, kol vien tik tai bus pasirašytas dokumentas, o neratifikuotas, nebus manoma veikti ES lygiu šis laikotarpis labai svarbus. Šiuo metu deramasi tarp tarybos ir, kompet... ir komisijos kalbama apie Elgesio kodeksą dėl to, kas bus daroma ES lygių šio klausimu. Mes Europos parlamente e, įdėmiai stebėjome situaciją iki pasirašymo kompetencijos ir mes sieksime, kad būtų pasirašyta ES lygių įmanoma užtikrinti tam tikrą apsaugos lygį, net jeigu ir ne visos valstybės narės pasirašys tą konvenciją. Na ir galiausiai kreipiamės į komisiją ir tarybą tam, kad Europos parlamento nariai būtų informuojami e, apie visus e, vykstančius veiksmus, atliekamus veiksmus šioje srityje. Dėkojame pirmininkaujančiai Estijai už tai, kad ji pati visai neseniai ratifikavo konvenciją. Štai Bulgarija, vėliau pirmininkaujanti ir Austrija taip pat turėtų tai padaryti. Tai yra mūsų visų prioritetas tam, kad būtų ta neleistina ar netoleruotina situacija, reiškiniai nutraukti. Taigi norėčiau, kad 11 valstybių narių dabar iš 28 ratifikuotų tą konvenciją. 11 narių yra per daug. Na ir galiausiai norėčiau kreiptis į tas valstybės, kurios dėja imasi tokių moterims kenksmingų priemonių. Norėčiau paminėti čia Lenkiją. Noriu tik tai priminti, kad praeitą savaitę parlamente buvo plenarnio posėdžio metu balsuojama dėl rezoliucijos dėl e, pagrindinių teisių Lenkijoje. Pranešime pranešimas, pranešimas yra labai neraminantis. Būtent pranešime mes įrašėme, kad moterų teisės yra žmogaus teisės ir žmogaus teisės, kaip ir moterų teisės, turi būti saugomos, ginamos. Ir tai reikėtų padaryti ir Lenkijoje. Taigi visos valstybės narės turi ratifikuoti Stambulo konvenciją. ES turi padaryti viską, ratifikuojant šią konvenciją, taip pat, kad būtų, reikia, kad būtų parengtas Elgesio kodeksas, na ir komisija turėtų pateikti teisėkuros e, iniciatyvą, e, teisės, aktą, teisės akto projektą šioje srityje. Dėkuoju. Ačiū poniai e, Bonfoy. E, ir dabar noriu suteikti žodį komisijos atstoviai Ingrid Belander Todino. Pone Ingrid Belander Todino, jūs turite dvi minutės. Thank you very much. We're end of the... Dėkoju. Štai jau darbo dienos pabaiga. Taigi labai trumpai pateiksiu tik tai naujausią informaciją apie e, Elgesio kodeksą pagal Stambulo konvenciją. Noriu tik tai pasakyti, kad dvi dienas štai vyko uh, diskusijos vakar ir šiandien metinėme seminare. Buvo kalbama apie moterų teisės, tai buvo vienas iš pagrindinių klausimų. Ir galiu tik tai pasakyti, kad komisijos įsipareigojimai ir ambicijų lygis tikrai labai aukšto lygio yra. E, Timer, visas pirmininkas Timmermansas ir komisijos narė Jūrova tik tai dar, tai dar kartą patvirtino. Taip pat dabar reikėtų dar e, įtikinti ir valstybės narės, kad tos ambicijos atsispindėtų ar būtų įgyvendinamos ratifikuojant e, valstybėse narėse konvenciją prieš smurtą moteriams. Esame komisijoje parengę ir pasiūlę, pateikę tiksliau e, tekstą šio Elgesio kodekso. Pirmininkaujant Estijai e, taryboje šis tekstas yra šiuo metu svarstamas. svarstamas. Europos e, Sąjungos išskirti dabartinės kompetencijos e, sritis dėja buvo apribota valstybių narių, buvo apimta tik tai prieglopščio ir išsiuntimo bei aukų teisės aspektai. Taigi kompetencijų pasiskirstimas dar ne, nėra pasikeitęs. Mes su tuo dirbame ir bandome dabar pasiekti, kaip įmanoma, platesnio praktinio įgyvendinimo tam, kad ES kalbėtų vienu balsu, teikiant rekomendacijas ir rengiant grevio pranešimus. Tai tokios vyksta diskusijos taryboje. Taigi darbas vyksta, įvyko jau keli susitikimai. Šiuo metu Negaliu pasakyti, kokiame etape vyksta darbas. Galiu tik tai pasakyti, kad mes stengiamės šią priemonę padaryti kaip įmanoma praktiškesnę, e, tam, kad komisija, e, taryba, parlamentas, valstybės narės kaip įmanoma paprasčiau galėtų tai gyvendinti. Kodekse konvencija yra naudojama žmonėms su negale kaip pagrindas, kaip pavyzdys. Mes tikimės, kad darbas vyks sklandžiai ir kad ratifikuoti pavyks dokumentą per ateinančius kelis mėnesius jau pirmininkaujant Bulgarijai. Šiuo metu kol kas negaliu suteikti jokios naujesnės informacijos. Galiu tik tai pabrėžti, kad tai neturėtų išplėsti tylos procedūros taikymos ryties. Dėl to buvo sutarta, dėl to nuspręsta taryboje. Mes norime, kad tai būtų kaip įmanoma labiau e, praktinis sprendimas gyvendinant. Dėkoju. Ačiū už Jūsų informaciją. Dabar suteiksiu žodį nacionalinių parlamentų nariams. Noriu informuoti, jog yra užsiregistravę šeši nariai. Visiems suteiksiu žodį, bet noriu atkreipti dėmesį, kad mes turime tik devynias minutės. Vertėjai dirbs iki pusės septynių. Jeigu gražiai paprašysim, gal penkias minutės ilgiau. Todėl labai prašau atsakingai. Neilgiau kalbame kaip dvi minutės. Aš priešingą atveju nutrauksiu kalbėtoją, nes noriu, kad visi pasisakytų. Ačiū ir dabar suteikiu žodį poniai Fatma Pelklivan, Belgijos parlamento nariai. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik zal het proberen heel kort te houden, zelfs misschien geen twee. Ačiū, pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Gal net dviejų minučių nereikės. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kokia situacija Belgijoje. Belgija dalyvauja kovoje su smurtu prieš moteris. Tai yra lyčių lygybės vienas iš pagrindinių principų. Nuo pat 2001 metų Belgija su tuo kovoja ir turi veiksmų planą. Tas veiksmų planas buvo patvirtintas federalinės vyriausybės kartu su vietos valdžios struktūromis. Planas buvo patvirtintas lygių galimybių institute. Taip pat buvo dar 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 metų e, planai, taip pat 2010, 2014 metų laikotarpio planai. koksgi mūsų darbo metodas. Reikia svar... gerinti situaciją kovos su smurtu prieš moteris srityje. Nepaisant pasiektų rezultatų, šis klausimas vis dar labai aktualus, todėl pradėjome penktąjį nacionalinių veiksmų planą įgyvendinti, kurį patvirtino parlamentas. Ir čia kalbama apie bet kokio e, tipo smurtą prieš tiek vyrus, tiek moteris. Ir čia yra numatytos priemonės, kaip su tuo kovoti. Mus konkrečiai labai domina kova su seksualiniu smurtu. Prievarta tiksliau. Na. Ir čia mes remiamės Lisabonos uh, sutarties nuostatomis uh, kovoje su smurtu prieš moteris. Mūsų nacionalinėme plane yra kalbama apie visokio tipo smurtą, tai čia būtų tiek partnerių smurtas, tiek moterų genitalių žalojimas, tiek e, seksualinis smurtas arba prievarta, tiek prievartinis ištekinimas. Nacionalinėme veiksmų plane, tiksliau tas planas pats reiškia, kad Belgija turi išsame tokią labai plačią viziją. Mes turime dar ir kitų dokumentų šioje srityje, turime integruotąją politiką parengtą ir kokybinę bei uh, kiekybinį požiūrį naudojame. Dirbame su prevencija, teikiame paramą aukoms bei e, kovojame su smurtu tartotiniu lygiu. Nedaugiau dviejų minučių. Jūs kalbėjote, ponė, virš trijų minučių, o sakėt, kad mažiau kalbėsite. Bet mes politikai visą laiką daug kalbame. Gerai, noriu suteikti žodį ponui Valerijui Simuliuk, Lietuvos Respublikos parlamento nariui. Dėkuoju gerbiamą pirmininkę, mėly kolegos, iš tikrųjų. E, pirmiausia, noriu padėkoti pavasarį vykusiai konferencijai e, skirtai Stambulo konvencijos analizai, aptarimui, kuris vyko Vilniuje, parlamente ir gerbiamai pirmininkai Vilijai Blinkievičiūtė ir jos ekspertams, kurie atvyko iš vienos pusės. Ir aišku, iš tos pusės mes turėjom tos kitaip mąstančius ir kitaip suprantančius šitą konvenciją. E, žmogaus teisų komitetas e, po šitų debatų kreipėsi į vyriausybę dėl teikimo Stambulo konvencijos ratifikavimui prezidentūrą. Lietuvos Respublikos vyriausybė jau sprendimą priėmė ir jau yra kamuolys, prezidentės rankose laukiam, kada prezidentė teiks ratifikavimą parlamentui. Labai liūdna, bet dažniausiai problemos, e, kurios aktualizuojasi įvykus labai kažkokiems skaudiem įvykiam, tik tada mes labai staigiam, bent jau Lietuvoje įprasta staigiai spręsti, imti įstatymus keisti. Prie keltą metų laikotarpį įvyko skaudžių įvykių, prievartavimų, pastyčių ir žmogžudyščių. Tai e, smurtas artimoje aplinkoje įstatymai yra labai gerai sutvarkyti, bet jie yra nepadengti pinigais ir žmogiškais ištekliais. Tai yra teoriškai, yra aišku, kas ką darys, realiai etatai yra tušti, nėra žmonių ir nėra pinigų. Tai kaip Jūs galvojat, kaip galima tai įgyvendinti labai gerus įstatymus, jeigu juos gyventumėm, daug problemų išsispręstų. Bet yra tai. Ir kaip gerbiama mano kolega Aušra minėjo, e, Tai yra du keliai dabar. Vienas kelias prezidentūra gal kreipsis į konstitucinį teismą dėl išaiškinimų, o antras kelias - prieimimas parlamente su kažkokiam išlygom. Man tik kyla klausimas, greičiausia ŽTK, tai yra žmogaus teisų komitetas, bus pagrindinis. Ir kokios išlygos, koks e, tas veiklos laukas yra, kiek mes galim prašyti arba kiek sutikti su kokiam išlygom. Nes parlamente yra ir radikaliai nusteikusių asmenų, parlamentarų, kurie gali turėti įtaką. Ačiū labai. A, a, ačiū gerbiam Valeriui ir dabar noriu suteikti a, e, žodį ponui Jan Rulevski, e, Lenkijos senato nariui. Jan Rulevski. tai ta diskusija, kuri vyksta, yra labai asimetriška. Lenkijoje vyko ir vyksta diskusijos apie sudėtingus klausimus, kurie iškyla dėl konvencijos. Dėl to aš bejau, kad ši konvencija kartu su daugeliu kitų dalykų ne tik turi teigiamų aspektų, bet taip pat gali kelti grėsmę dėl to, kad šeimos, e, prisidės prie šeimų įrimo, e, Lenkijos šeimas gina konstituciją. Ir Lenkijos, Lenkijos šeima yra vyro ir moters sąjunga. ko neturime Lenkijoje? Vakarietiškų susitarimų, e, kuriuose dominuotų vyras. Kalbėjome apie smurtą. Bet man atrodo, Lysa Ovir pataikė į dešimtuką, sakydama, kad ekonominis smurtas yra labai rimta problema ir aš labai džiaugiuosi, kad konvencijoje kalbam apie šį aspektą. Daugelie pasaulio šalių yra problemų dėl ekonominio smurto. Ir jis įvairiai pasireiškia. Lenkijoje 400 milijonų eurų yra išmokama žmonėms, kurio, kurie, kurie slepiasi įvairiose e, valstybėse narėse ir vengia savo prievolių. Nėra koordinavimo, nėra veiksmų derinimo. kovojant su tokiu ekonominiu smurtu. Ir aš manau, kad mes turime sustiprinti šį aspektą. Klodet e, būti giek Maltos parlamento nariai. Now more than two minutes, please. Now more than two minutes. We have now. Dėkuoju, gerbam pirminkė. kalbame apie šeiminį smurtą, e, smurtą dėl lyties ir e, mano šalis 12 metais gegužė pasirašė konvenciją, o 14 metų Liepą ratifikavo. Maltos parlamentas kalba, tai yra svarsto kitą įstatymą įstatymą, kuris pakeistų šeštųjų metų įstatymą ir sustiprintų Stambulo konvencijos įgyvendinimą. Atsiras naujų prievalių ir griežtesnių e, nuobaudų, bausmių smurtautojams. Kalbėjome šiandien daug apie politinę valią, kad žodžiai taptų darbais E, prieš metus viena drasi moteris buvo e, nužudyta. Ji kalbėjo apie problemas, kurių kai kas nenorėjo girdėti. Šiandieną e, Roberta Metzola išgirdo grasinimų. Tiksliau anksčiau ir tas asmo, kuris jai grasino, buvo uh, E, nuteistas. Kitos moterys e, kenčia tyloje, bet jos turi tikėtis, kad vieną dieną užtikrintas bus joms teisingumas. Ačiū labai ir dabar e, suteiksiu žodį paskutiniai mūsų kalbėtojai, poniai Angelai Guerra, Portugalijos parlamento nariai. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kovojant su e, skurdu būtyje, Portugalijoje mes e, esame įgyvendinę gerąją praktiką ir įvairios mūsų vyriausybės yra ėmėsi veiksmų šitais e, klausimais. Tos veiksmus remia praktiškai visos politinės e, jogos, e, jėgos. Atsiprašau. Tai leido sustiprinti kovą su smurtu visais lygmenimis, bei imtis prevencinių priemonių. Pagrindinė mūsų nacionalinės, nacionalinė strategija atvedė mus prie penktojo veiksmų plano, kuris buvo pradėtas 14 metais ir baigsis šių metų gruodžio mėnesį. Tame plane atsispindi ir mūsų tarptautiniai įsipareigojimai ES, jungtinėse tautose, Europos e, tarybose, kalbant e, apie Stambulo konvencijos įgyvendinimą. Mes e, kovojame su įvairiomis to smurko apraiškomis, be kita ko ir su e, seksualiniu organu e, žalojimu. E, Kaip sakiau, e, Portugalija buvo pirmoji ES valstybė ratifikavusi šią konvenciją, paskui parengė strategiją, kuri galina geriau apsaugoti e, aukas, beimtis e, sankcijų prieš e, agresorius. Tai taip pat turėjo teigiamų pasiekmių ir teisės saugos institucijų veiklai Kalbant apie teisėkuros lygmenį, mes 15 e, metais patvirtinome, tiksliau mūsų parlamentas patvirtino baudžiamojo kodekso pakeitimus. Tai buvo būtina įgyvendant Stambulo konvenciją. Ten kalbama apie tokius nusikaltimus kaip lytinių organų e, žalojimai, priverstinės vedybos, persekiojimas seksualinė prievarta. Visa tai mūsų baudžiamajame kodekse yra įvardinama kaip baudžiamieji e, nusikaltimai. Šiandien mes e, girdėjome daug pasisakymų ir visi suprantame, kad dar daug ką reikia nuveikti tiek Europos, tiek kitais lygmenimis. Taip, aš labai noriu padėkoti mūsų vertėjams, kad jie dar sutiko penkias minutės padirbti E, dar ilgiau ir padėti mums suprasti vienas kitą ir mes turime e, e, paskutinę pranešėją iš Italijos nacionalinio parlamento, ponę Fabriciją Giuliani. Prašau, ponę Giuliani, labai trumpai pasisakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano kolegos jau sakė, kaip svarbu buvo Italijoje ratifikuoti Stambulo konvenciją. Todėl, kad e, tuo būdu mes įtvirtinome teisiškai saistančias priemonės, kurios įgalina kovoti su žmogaus teisų pažeidimais, su smurtu prieš e, moteris ir kovoti su neligybėmis. Tai yra aspektai, kurie susiję visų pirma su teisėmis su žmogaus teisėmis, su orumu ir su e, žmogaus integralumu. Tai įgalina taip pat e, keistis mūsų visuomenė, tai skatina gilius pokyčius. Kalbant apie smurtą prieš moteris, tame smurte atsiranda naujų aspektų. Čia ne tik tai patriarchaliniai dalykai Tai yra taip pat ir tam tikra nauja reakcija į moterų išsikovotą laisvę. Ir čia tuomet kalba visų pirma sukasi apie tai, jog visuomenė turi deramai apsaugoti moteris. Kuomet mes kalbame apie e, smurtą prieš moteris, tai mes kalbame ne tik tai apie moteris, bet ir apskritai apie mūsų sąmonę, apie visos Europos e, sąmonę. Negaliu nereaguoti į tai, ką sakė e, kiti kalbėję kolegos. Buvo paminėta direktyva, kuri leistų harmonizuoti e, tokias savokas kaip e, smurtas prieš moteris. Taip pat aš labai džiaugiuosi, kad ES prisijungimas prie Istanbulo konvencijos e, yra realus dalykas. Aš jį remiu. Eh, dar kartą noriu padėkoti eh, mūsų trečiosios panelinės diskusijos pranešėjoms. Ačiū labai. Ačiū labai. Dėkuoju labai Estijai, kad ratifikavo savo pirmininkavimo metu Stambulo konvenciją. Tikiuosi, kad tą patys padarys ir bulgarai, o vėliau Austrija pirmininkaudami. Dėkuoju labai, labai abiem pranešėjų, poniai Gorasai Pilt ir poniai Bonfoa tikrai už labai didelį darbą, dėl mūsų pranešimą bendrą, Europos parlamento poziciją užsakytą. Ačiū visiems penkiolikai e, nacionalinių parlamento atstovų ir Norvegijos parlamento atstovam už tai, kad šiandien visą pusdienį kartu diskutavom, kaip įveikti šitą gedingą dalyką mūsų amžėje - smurtą prieš moteris. Ačiū visiems. Tarparlamentinis komiteto posėdis yra baigtas. Manau, kad mes dar nekartą susitiksim sekančiose parlamentinėse posėdžiuose. Geriausios sėkmės. Ačiū visiems. Ačiū vertėjams už supratimą. Ačiū labai. Ačiū labai sekretoriatui už gerą darbą, gerai parengėte mūsų stikimą. Ačiū ir iki pasimatymo. FAM komiteto nariams noriu pranešti, jog kitas mūsų komiteto posėdis gruodžio 4 dieną, 3 valandą. Laukiu jūsų. Ačiū ir iki pasimatymo. Gero vakaro.